Good afternoon, colleagues. Labą dieną, gerbiami kolegos. Sėskite į vietas. Ir pradėkime posėdį. Mūsų posėdis numatytas iki 18.30 minučių aš vadovausiu posėdžiui, iki tol, kol atvyks pirmininkas. Pirmiausia, turėtume patvirtinti šios dienos darbo tvarkę. Siūlyčiau atidėti aštuntą darbo tvarkės punktą. Tai yra komisijos ataskaita tarybai ir Europos parlamentui vertinimo ataskaita dėl duomenų saugojimo direktyvos. Šį klausimą e, keisime E, kitų klausimų. E, jisai bus skirtas migracijos rautams iš Šiaurės Afrikos. Aštuntų klausimų nagrinėsime šią temą. Jei nieks neprieštarautų, tai tada darbo tvarkė tvirtiname. Pirmininko pareiškimas šią popietę nėra numatytas. Ir iškart pereikime prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra įgaliojimai susijęs su trišalių susitikimu dėl 2012 metų biudžeto. E, bus e, biudžeto projektas e, buvo paskelbtas balandžio 20 ir jis bus šiandien pristatytas mūsų sryčiai, tai yra teisingumo, laisvės ir saugumo sryčiai, komisija siūlo biudžetą didinti 17,17 ,17 procentų, lyginant su 11 metais. Dabar e, prašyčiau, kad komisijos atstovas smulkiau pakalbėtų apie šį biudžeto projektą, o tada suteiksime žodį pranešėjai poniai Keller. Jis pakalbės apie birželio mėnesio uh, trišalį susitikimą dėl biudžeto projekto. O po to bus diskusijos. Taigi pirmiausia suteikiu žodį komisijos atstovui. Ponas Moran, prašom žodis jums. You, Madam Madam Dėkui, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti e, poniai pranešėjai ir visam komitetui už tai, kad galiu šiandien čia pristatyti 2012 m. biudžeto projektą. Aš pabandysiu apžvelgti visą šį projektą. Ir aišku, skirsiu didesnį dėmesį tiems klausimams, kurie domina jūs. Bendrai galiu pasakyti, kad biudžeto projektas 2012 metams buvo rengiamas turint galvoje, kad mm, yra e, sudėtinga ekonominė situacija. Ir taip pat reikia nepamiršti to, kad e, darbuotojų skaičius e, taip pat niekiek nepadidėjo. Mokėjimų aš e, kalbėsiu apie 3A biudžeto punktą. Tai sudaro 1 procentą 2012 metų biudžeto projekto tai yra 1,3 e, milijardai eurų iš 142 milijardų eurų bendro biudžeto projekto. Lyginant su 11 metų biudžetu, e, siūlome didinti 17,17 ,17 procentų e, mokėjimų įsipareigojimų E, asignavimus, e, siekdami pabrėžti mm, šio aspekto svarbą ir Stokholmo e, programos įgyvendinimą. Taip pat 6,7 procentais išaugo mokėjimų asignavimai ir jie sudarys 868 milijonus eurų. Taigi 17,17 ,17 procento auks e, įsipareigojimų e, ir 6,7 mokėjimų asignavimais. Dabar e, 3A biudžeto eilutė. E, ir dides, skirtos, numatytos skirti didesnės lėšos rodo svarbą, kuri yra suteikiama laisvės saugumo ir teisingumo erdvėjai. Mm, kalbant apie 7-13 metų programavimo laikotarpį, e, yra numatytas tam tikras rezervas, kurį galima bus panaudoti 2012 metais, turint galvoje Šiaurės Afrikoje dabar vykstančią krizę ir galimybę panaudoti papildomas lėšas, jei jų, jei jų prieik, prireiks. Tas rezervas pagal 3A biudžeto eilutę sudaro 65,5 milijonus eurų. Ir apie tai jau buvo numatyta, tai jau buvo numatyta sausio mėnesį. Iš pradžių e, dabar galbūt šiek tiek paaiškinsiu, kodėl numatytas gan ženklus iš, planuojamo biudžeto išaugimas 3A bi, biudžeto eilutėj. Pirmiausia, tas padidėjimas yra susijęs su solidarumo ir migracijos politikos sritimi ir atitinkamais fondais. E, tai yra sienų fondas, trečių šalių piliečių integravimo fondas Ir jeigu atskirai panagrinėsime šios fondus, tai išorės sienų e, fondo įsipareigojimai išauks 38 procentais ir 16 procentų išauks e, mokėjimų asignavimai. Realiai tai reiškia 95 milijonais eurų išauks įsipareigojimų asignavimai ir 27 mokėjimų asignavimai. 12 e, metais numatomi pasikeitimai penkiose prioritetinėse sritise. Pirmiausia, tai yra nacionalinių sistemų e, atitikimas SIS2, toliau vis vizų informacinė sistema e, sienos kirtimo punktuose. Trečias punktas yra efektyvesnis vizų kodekso įgyvendinimas, kuris įsigalio 2010 m. balandį. Ketvirtasis prioritetas yra nacionalinių koordinacijos centrų ir nacionalinių sistemų e, parengimas Eurosur įgyvendinimui 13 metais ir toliau yra e, penktoji sritis ABC sistemos, tai yra automatinės sienų kontrolės sistemos ir jų įdėgymas. Toliau Europos fondas trečiųjų šalių piliečiams integruoti. Čia įsipareigojimai išauks 23 procentais, o mokėjimai 1 procentu. Visą tai sudarys 31 milijono eurų eur, 31 milijonų eurų didesnė suma lyginant su 11 metų biudžetu. Šis augimas atspindi e, situacijos, atspindi dabartinę situaciją ir taip pat išaugusi solidarumą valstybėse narėse, turint galvoje jose gyvenančius legalius migrantus šis fondas prisidės e, prie nacionalinių strategijų e, įgyvendinimo, e, siekiant integruoti trečiųjų šalių piliečius. 12 metais bus reikės lėšų mokymui ir, pilietin, ir integracijai, mokymo programoms ir tokių piliečių integracijai į Europos Sąjungą. Dabar, kalbant apie lėšas e, iš grįžimo fondo, European Return Fund, planuojama padidinti asignavimus 40 39 milijonais eurų įsipareigojimų srityje ir 6 milijonus eurų mokėjimų srityje. Taip pat bus skirtos lėšos e, bendrai e, valstybių narių veiklai. Ir tai leis sutaupyti šiek tiek lėšų. Taip pat galiu pasakyti, kad Europos pabėgėlių, kalbant apie Europos pabėgėlių fondą, nenumatyta e, skirti daugiau lėšų, negu kad yra skiriama 2012 metams šiam fondui numatyta tiek pat lėšų, kiek ir 2011 metais. Bet, bet kuriuo atveju tos sumos lyginant su 7 metais išauga 38 procentais. Toliau, vizų informacinė sistema ir kova su nusikalstamumu. Vis 38,7 milijonai 2012 metams, tai yra augimas 83 procentais įsipareigojimams ir 44 procentais mokėjimams. Turint galvoje sumas, tai yra 17,5 milijonai ir 8,8 milijonai eurų. 2012 metų pirmame ketvirtyje ši sistema bus mm, priimta ir tada dar reikia skirti e, papildomai lėšų e, vizų kodekso pakeitimams ir FTE pirštų ant spaudų sistemos patobulinimui. Čia numatyta uh, padidinti įsipareigojimus 8 procentais, bet mokėjimai sumažės 10,6 e, procentais. nes tiesiog 2012 metais e, tam tiesiog reiks mažiau lėšų. Kalbant apie įvairius, nu, įvairius nusikaltimus ir noriu pasakyti, kad kalbant apie agentūras, pagal 3A biudžeto eilutę bus remiamos aštuonios agentūros, išskyrus lyčių lygybės agentūrą, e, kurios finansavimas numatytas pirmoje A biudžeto eilutėje. Iš tų aštuonių dvi agentūros yra naujai sukurtos IAZO Maltoje ir agentūra kuri atsakinga už e, didelės apimties e, kompiuterinės sistemas. Frontex, Europol, pagrindinių teisų agentūra, CEPOL, Eurojustas ir e, narkotikų monitoringo centras yra kitos šešios agentūros, kuriuom numatytas finansavimas. Komisija atsižvelgia į tai, e, kaip vystosi, kaip veikia šios agentūros ir nenumatyta jokių naujų etatų tose agentūrose, nebent joms būtų numatyti nauji darbo uždaviniai. Taigi, kaip jau minėjau, nebuvo sutarta dėl naujų darbo vietų tose agentūrose, išskyrus tokias agentūras, e, kuriuom numatyti nauji uždaviniai. Tai yra pagrindinių teisių agentūra CEPOL ir Eurojustas. Kalbant apie siūlomą biudžetą 2012 e, metams Frontexui, jis remiasi dabartiniu šios agentūros teisiniu pagrindu, bet jei bus priimtas atitinkamas reglamentas keičiantis Frontexo veikla, tai atitinkamai bus keičiamas ir biudžetas. Laisvės saugumo ir teisingumo sryčiai numatytas finansavimas yra tinkamas ir atspindi šios politikos srities svarbą. Nors e, trečioji abidžeto eilutė mm, realiai sudaro mažiau negu 1 procentą viso komisijos biudžeto projekto. Mokėjimų asignavimai buvo labai kruopščiai nagrinėjami ir šiek tiek karpomi jei mokėjimų asignavimai išaiškės, kad yra per maži metams bėgant, komisija e, atitinkamai mm, juos pakeis siekdama, kad netrūktų lėšų numatytiems e, tikslams įgyvendinti. Mokėjimų asignavimai sudarys 65 procentus apskritai visame biudžeto projekte. Dėkui uždėmesi, tuo ir baigsiu savo prezentaciją. Atsiprašau, kad tiek daug pateikiau skaičių ir tikiuosi, kad mm, neįnešiau sumaišties. We thank you. Dėkuoju komisijos atstovui už tai, kad pristatėte e, dabartinę situaciją ir pristatėte 2012 metų biudžeto projektą. Naudodamasis progą, tiesiog perėmiau pirmininkavimą ir atsiprašau, kad e, e, m, teko man pavėluoti. E, atvykau iš Madrido, nes tiesiog e, e, Biurius vėlavo lėktuvas nusileisti šiek tiek. Dėkoju Jums visiems e, už darbą šios dienos posėdį ir šią savaitę. Na, na ir tikriausiai to šios dienos naujienos visus sujaudins, pasak Junktinių Amerikos valstybių prezidento oficialų pareiškimą. E, vadint, pats save paskelberis e, e, lyderis Alkaido organizacijos Osama Bin Laden buvo atrastas ir sunaikintas Obamos administracijos atliktos operacijos metu ta operacija buvo vykdoma per pastarąsias 24 valandas. Taigi tikėsimės, kad gausime papildomos informacijos ir tikėsimės, kad bus paaiškintos, pakomentuotos šios labai e, esminės žinios. Nes tai e, svarbu, turint galvoje pasaulinę kovą su terorizmu. E, ir kovą su teroristais, kurie kelia grėsmę žmonijai. Tai rodo jų išpaliai Afganistane, Pakistane ir Marakeše. Ir aišku, manau, kad tai aktualu ir visiems musulmonų tikėjimo e, žmonėms. Ir tai tikrai pribrendo laikas ir aptarti šios klausimus ir mūsų diskusijose Libė komitete. Bet tiesiog kol kas laikykime šios dienos darbo tvarkės ir siūlau iš karto suteikti žodį šio pranešimo pranešėjai poniai Franciskai Keller. Ir paprašysiu pristatyti nuomonės projektą dėl įgaliojimų susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2012 metų biudžeto projekto. Prašau, ponė Keller. Dėkoju. Sugrįžtume prie biudžeto klausimo. Na, kaip minėjo ir ponė pirmininkė, ši nuomonė liečia manda, įgaliojimus liečiančius trišalį, trišalį dialogą. Tai, taigi čia kalbėsime ne apie skaičius, o apie įgaliojimus, prioritetus tri, triš, trialogo kontekste. Pasakysiu trumpai. Na ir nuomonėje iš esmės apžvelgiau e, tuos principus, kuriais remti, turėtų remtis biudžetas, tai yra prioritai saugumo, teisingumo ir laisvės rytyje, kaip tai numatyti ir Stokholmo programoje. Taip pat turėtume nepamiršti, kad e, gyvename ekonominės krizės laikais, todėl turėtume ypač pasirūpinti, kad lėšas būtų tinkamai panaudotos, sutinkamai su mūsų prioritetais. Na, pas, na, ir komisijos atstovas, nušviesdamas biudžetą, nurodė, kad padidintas finansavimas tose srityse, kur mūsų komitetas turi kompetenciją. Taigi ir dabar lauksime komisijos daugia, finansinės perspektyvos ir tos perspektyvos projektų susilauksime Liepos mėnesį ir labai laukime šio projekto. Na, turint galvoje trilogą, tai siūlau siūlau, kad komisija turėtų nuolatos e, peržiūrėti programas, e, klausimai nuo jos kompetencijai. Na ir manau, kad ir parlamentas turėtų, turėtų galimybę peržiūrėti programas, agentūrų veiklą, tai turėtų būti pagrindas biudžeto sudarimui ir jo tvirtimui per ateinančius metus. Na ir siūlau skirti lėšas ne vien tik tokiems dalykams, kaip, pažiūrėjau, kovai su nelegalia migracija, bet e, turime, pak... manau, kad reikalingos papankamais lėšos tarptautiniai apsaugai ir integracijai. Be to, e, agentūros turėtų turėti pakankamai lėšų tam, kad galėtų e, galimybę vykdyti tas naujas <clears throat> užduotis, kurios išplaukia iš Stokholmo programos ir Lisabono starties. Toliau siūloma padalinti Teisingumo laisvės ir saugumo generalinį direktoratą į du atskirius generalinius direktoratus. Na ir tai gali taip pat atsiliepti biudžetui. Taip pat atkreipsiu dėmesį tai, kad Frontex įgaliojimai yra peržiūrėti ir aš manau, kad taip pat į tai turėtų būti atsižvelgama sudarant naują biudžetą. Šis klausimas taip pat buvo keltas komisijos Na ir tos programos ir projektai, kurie dar neturi teisinio pagrindo, kad e, jiems skirtos lėšos turėtų būti įrašytos į rezervą o neturėtų lėšos būti skiriamas tiesiogiai. Na ir aišku, visi klausimai susijęs su SIS2, tai mes e, siūlome e, didžiąją lėšų dalį skirti į rezervą, nes kol kas SIS2 dar neveikia. Taigi, štai tokie mano siūlymai, turint galvoje trilogą, e, tikiuosi sutinkate su mano siūlymais, jeigu turite kokiu nors pakeitimu, pageidamu, tai galite teikti pakeitimu, galite padaryti dabar ar po to vėliau, galbūt sutikiant su šešėliniais pranešėjais, e, pakeitimus galima teikti iki e, gegužės penktos dienos, ketvirtadienio po pietų, taigi lauksiu jūsų minčių ir idėjų, dėkoju. Thank you, Mrs. Ačiū, ponė Keller, už trumpą mūsų prioritetų pristatymą, mūsų komiteto prioritetų pristatymą, kuris taip pat yra jūsų pranešime. Prieš pasidedant e, trilogo daryboms, dabar pradėsime diskusiją, užsiregistravo keli kolegos e, kalbėtojai. Pirmais teiksiu žodį poniai Grions. Būdama socialistų ir demokratų šešėlinio pranešėja, noriu pasakyti, kad mes pritarėme pranešimo projektui. Manau, kad e, minėtas e, biudžeto didinimas jau e, buvo planuojamas iš anksto, turint omenyje šios srities svarbos didėjimą, tai yra teisingumo ir vidaus reikalų tai yra suprantama. Dėl Frontexo norėčiau kelis komentarus išsakyti. Remiantis dabartinis įgaliojimus suprantu, kad Frontexo biudžeto negalima didinti, tačiau jeigu peržiūrėsime Frontexo įgaliojimus, tai reikės numatyti ir atitinkamai kitus Frontexo finansavimo asignavimus. Pritarėme Franciskos minėtėms prioritetams, o kalbant apie finansavimą susijusi su tarptautinės apsaugos orderių ir integracija, tai, manau, yra labai svarbis rytis kovojant su migracija. Reiktų pabrėžti tą apsaugos aspektą pakankamai stipriai. Kadangi informacinių technologijų agentūra vis dar neveikia, tai manau galime pritarti pasiūlymui perkelti numatytus asignavimus į rezervo fondą, taip pat kaip ir e, SIS 2 sistemos, e, kurie taip pat neveikia asignavimus perkelti į rezervą. Manau, reikėtų svarstyti artimiausiamis dienomis bandomųjų projektų gyvendinimo rezultatus ir jų sėkmę, apsisprendžiant, ar verta toliau finansuoti juos 2012 metais. Ačiū, ponė Gionšui, Dijas Demera, prašau. Gracias, senor prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai sutinku su tais prioritetais, kurios ką tik apšvelgė kolegė Keller. Na ir aišku, nežiūrint e, ekonominės krizės, na, tai tiekime, kad ji bus laikina, bet kartu patiriame ir humanitarinę krizę. Tai reiškia, jog daug gyventojų vyksta Europą dabar, daug majų iš Libijos, didelis imigraciniai e, srautai. E, 400 žmonių per dieną atvyksta Europą ir tikriausiai situacija greitai nesikeis, nemažės ties rautai. Todėl, man rodos, labai tinkama prioritetą nustatė Franciska dėl tarptautinės apsaugos. Mm, vis dėlto norėčiau pamastyti ir pasidalinti savo pamastymais. Taigi aš manau, kad sveikas protas sako, kad um, kai kalbame apie gražinimo fondą, tai dabar yra padidinta 49 milijonais ir tai yra e, padidinta tai signavimai, tiek mokėjimai, tiek įsipareigojimai ir komisija nurodė, kad 2012 e, metų lėšos e, pabėgėlių fondui yra išlikusios tos pačios kaip 2011 metais. Buvo nurodytos sumos. Na, gerbiu komisiją, tačiau vis dėlto, nors ir e, pasakyta, kad pabėgėlių fondo 2011 metų lėšos yra tokios, lėšos buvo padidintos 38 procentais 2012 metais. 2007 metais. Bet aš, man atrodo, tai yra prastas skonio pavyzdys ir negalime lyginti, sakydami, kad 38 met, dabar 38 procentais daugiau negu 2007 metais. 2012 metų lėšos, 2012 e, metais pabėgėlių fondai bus tokios pačios kaip 2011 metais. Na, ir aš, pavyzdžiui, e, kreipiausi į Maltos pabėgėlių fondą, bet man nesutikė jokių skaičių. E, pabė... O tai kaip dabar bus tam biurui e, dėl prieklapšio teikimo, bus kiteikiamos lėšos iš pabėgėlio fondo, ar kaip, kaip bus užtikrintas finansavimas? Ar dar yra norinčių pasisakyti komiteto narių? Ar turite kokį nors klausimų, pasiūlymų poniai pranešėjai prieš jai apibendrinant diskusijų rezultatus? Tai galbūt komisijos atstovui, ponui Mūranui, dar kartą sutiksime žodį prieš leidimi kolegį Keller apibendrinti diskusijų rezultatus. Dėkoju. Tikiuosi, kad man pavyko pasižymėti visas pastabas, visus klausimus. Ir dabar atsakysiu visus uh, atskirai. Bandau kol kas atrasti konkrečių skaičių, detalių dėl Frontexo. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Priklausomai nuo to, kada bus patvirtinta nauja te, naujas teisinis pagrindas, tai ar 2012 metais mes parengsime arba keič, keičiantį raštą arba keisime biudžeto įlūtę. dėl integracijos atitinkamo fondo. Tai kaip savo pasisakymą metu jau minėjau, e, yra imtasi papildomų žingsnių ir skirtas papildomas finansavimas, tai rodo, kad komisija tikrai laiko labai svarbę šią sritį. O dėl rezervų, tai informacijų technologijų agentūra tikimės jau pradės veikti nuo 2012, atsiprašau, 2011 metų viduriosis 2 pradės veikti 2013 metais. Bet šie projektai tebesitėsi ir kol kas sudėtinga pasakyti, kada jie bus užbaigti. Mm, pavyzdžiui, kaip ir, taigi, kaip ir praeitais metais mes šių metų greičiausiai rugsėjo mėnesį informuose parlamentą apie padarytą pažangą dėl humanitarinės krizės. Tai generalinis direktorius ir generalinio direktorato atvyks pas jūs šiandieną po pietų ir informuos konkrečiai apie tai. E, komisija puikiai suvokia, kad būtina reaguoti ir turėti galimybę reaguoti greitai. Būtent todėl aš ir minėjau 2012 metų atitinkamą rezervą. Mums pavyko jau skirti dar 2011 metais lėšų šiai sryčiai, tam, kad padėtume konkrečiai Italijai ir Maltai, tam, kad jos galėtų susidoroti su pabėgėlius rautais. Tačiau apie tai generalinis direktorius kalbės vėliau dėl EASO Čia yra skirtas atskiras finansavimas, jis nebus, lėšas nebus skirimas iš pabėgėlių fondo ir 2012 metais siūloma skirti 10 milijonų eurų. Pri, na, kadangi agentūra tik dabar pradėjo veikti, Tai du, nu, lyginant su 2010 metais, 2011 metais bus padidintas finansavimas 3 milijonais eurų, o vėliau bus dar didamas finansavimas ka, tuo metu, kai jau agentūra veiks pagal pilnus pajėgumus. Dėl to, kas buvo pasakyta apie Europos pabėgėlių fondą. Tai nenorėjau kažkaip nepagarbiai elgtis ar pasisakyti, tiesiog sakiau, kad dabartinės finansinės perspektyvos kontekste, 2017-2013 tai metų kontekste, e, e, e, lėšos šiam svarbiam e, fondui buvo padidintos 38 procentais. Tačiau lyginant su 2011 metais, 2012 metais e, finansavimas nebus didimas, tai išliks 93 milijonai eurų. Ačiū. O dabar išklausykime mūsų pranešėjus, ponios Keller. Nuomonė, ačiū visiems už komentarus, jiems pritariu. Manau, kad pranešime taip pat rasme vietos. Uh, jiems patalpinti. Reikia tik tai, manoma, greičiau susitarti dėl teikimų pakeitimų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Tiek būtų diskusijos šio darbo tvarkės klausimų. Dabar galime prognozuoti kitus žingsnius. Pradėsime nuo pranešimo, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 5 dieną 12 valandą. Balsuosime Libė komitete gegužės 24-25 dienomis. Biudžeto komitete balsavimas galės vykti birželio viduryje. Kaip ir prieš metus biudžeto komitetas mūsų prašo atsiųsti jam savo pasiūlymus dėl plotinių projektų vertinimo galutinis terminas yra gegužės 27 diena 12 valanda. Daugiau informacijos elektroniniu paštu komiteto nariams bus išsiuntinėta. Tiek būtų informacijos. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ketvirtasis darbo atvarkės klausimas. Noriu tik tai jums pranešti, kad E, ketvirtojo, penktojo ir e, tiksliau dėl šeštojo darbo, darbo tvarkės punkto balsuosime elektroniniu būdu. Taigi prašau visų tų, kurie neturite su savimi balsavimo kortelių, pasirūpinti, kad e, jos atsirastų iki balsavimo. <clears throat> Taigi dabar ketvirtasis darbo tokius punktus vertinimo mechanizmas skirta tikrinti, kaip taikomas šiandieno akis sukūrimas. Karlos Koelio yra pranešėjęs šio klausimas, pristatys pranešimo projektą ir e, po to bus e, pasikeit, tiksliau šis pranešimas e, buvo parengtas po to, kai sausio ir kovo mėnesį buvo keičiamas atitinkamų klausimų nuomonėmis mūsų komitete, taigi pirmiausiai įsteiksime žodį pranešėjui, po to išklausysime komisijos ir tarybos atstovų, tada leisime kalbėti kitiems komiteto nariams. Mums įdomu išgirsti, kokie yra argumentai susijęs su tuo, kad kai kurios valstybės narės ir e, komisija e, siekia, kad būtų e, teisinių pagrindų pasirinktas 17 sutarties dėl ES veikimo straipsnis ir pagal jį 70 tiksliau straipsnis, kuriame numatyta mažiau įgaliojimų parlamentui, taigi žodis pana Koelio. Ačiū pirmininkė, norėčiau nuo šio klausimo pradėti ir e, pakalbėti apie tarp institucinę problemą. Šis parlamentas atmetė Europos komisijos iniciatyvą dėl kelių priežasčių, esminių priežasčių tačiau taip pat dėl teisinio pagrindo. <clears throat> Pirmasis komisijos pasiūlymas nenumatė bendro sprendimo procedūros. Noriu padėkoti komisijos narė Cecilijai Mastrom už naujai pristatytą pasiūlymą, kuriame numatomi, numatomos bendro sprendimo priimimo galios Europos parlamentui. Mūsų nuomonė tai buvo žingsnis teisinga linkme. Europos komisija suprato, kad kuomet kalbame apie šiandieną erdvės saugumą, e, tai tose diskusijose turi dalyvauti visos ES institucijos. Man kelia didelį susirūpinimą penkių e, narių iniciatyva, tai yra Vokietijos, Niderlandų, Suomijos, Slovakijos ir Slovenijos. Ir esu nusivylęs dėl to, kad šią iniciatyvą pritarė Airija, Junktinė karalystė, Švedija, Ispanija, Austrija, Belgija, Luksemburgas ir Graikija. Tai reiškia, kad 13 iš 27 valstybių narių mano, kad teisinis pagrindas turėtų būti 70 straipsnis O tai reiškia, kad nebūtina atsiklausti Europos parlamento nuomonės, nes Europos parlamentas neturėtų dalyvauti e, visame procese pagal pasirinktą strategiją. 13 valstybių narių negali nuspręsti galtinai dėl šio klausimo, nes e, gali vykti vienas iš dviejų dalykų. Galime du scenarijai. Pirmasis, Europos komisija atsijimtų savo iniciatyvą, savo pasiūlymą pateikti naują pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad komisija taip nepasielgs. Arba antrasis scenarius - taryba privalo vienbalsiai pakeisti teisinį pagrindą. 13 valstybių narių iš 27, 13 valstybių narių balsų tam nepakaks. Tačiau 13 valstybių narių iš 27 yra pasirengusios kovoti dėl šio reikalo. Tai nėra pati geriausia perspektyva tikintis gero bendradarbiavimo tarp tarybos ir e, parlamento, siekiant sukurti naują Šengeno erdvės vertinimo sistemą. Mums reikalingas šis bendradarbiavimas, nes mums reikalinga nauja Šengeno erdvės vertinimo mechanizmas, sistema. Jis turėtų labiau orientuotas į bendrijos aspektus. E, remtis europiniu požiūriu, daugiau įtraukti ES institucijas, o ne vadovautis vien tik tai vyriausybiniu požiūriu. Reikia, mums reikalingas naujas skaidresnis šengeno vertinimo mechanizmas. O tai reiškia, jame turi būti numatytos atitinkamos prievolės tarybai ir e, nacionaliniams parlamentams e, susijus susijusios su komisijos atitinkamu rekomendacijų ir pasiūlymų gyvendinimu. Mums reikia geresnio bendradarbiavimo, užtikrint pusiausvyrą tarp komisijos ir valstybių narių, leidžiant Europos ir nacionaliniams ekspertams dalyvauti atliekamuose patikruose. Mano nuomonė turėtume siekti geriau naudoti lėšas, įtraukdami Frontex agentūrą ir e, remdamiesi jos patirtimi, rizikos analizės patirtimi. Taip pat e, mums e, reikia veiksmingesnės analizės mechanizmo. Siekiant užtikrinti deramą vertinimą vadovaujantis e, Šengeno erdvės taisyklėmis ir užtikrinant galimybę imtis e, greitų ir teisingų veiksmų, iškirsti kelią nebaudžiamumui. Per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis aš pasisakiau labai griežtai prieš dvigubų standartų idėją. Mes e, neturėtume vienų kriterijų taikyti kandidatams į Šengeno erdvę ir šiandien erdvės nariams. Man susidaro įspūdis, kad šiame komitete dauguma jo narių taip pat laikosi tos pačios nuomonės prieštaraujančios dvigubiems standartams. Todėl aš nepritariu tam dviejų požiūrių ir dviejų skirtingų vertinimų idėjai vertinimų, kurie būtų taikomi kandidatams ir jų šiandien erdvės nariams. Taisyklės turėtų būti vienodos ir galioti visiems ir vis, visi turėtų tų taisyklių ir kriterijų laikytis. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad neturėtume toliau žengti tuo keliu, kurio žengėme pastaraisiais metais. Tai reiškia, kad e, jeigu kandidatas į, kandidatė į Šengeno erdvę laikosi taisyklių, tai mes e, jau įstojus tam, tai kandidatė į Šengeno erdvę pamirštame, kad reikia atitinkamai ir toliau kontroliuoti, ar taisyklių yra laikomas. Šis naujasis šiandieno e, akį vertinimo mechanizmas turėtų sudaryti sąlygas įvertinti, ar valstybės, kurios yra Šengeno erdvės narės, ar dar nėra Šengeno erdvės narės, laikosi Šengeno erdvės taisyklių. Jeigu jos nesilaiko šių taisyklių, reikėtų pritaikyti atitinkamą mechanizmą, kad būtų galima ištaisyti padėtį, o jeigu problemos ir toliau lieka neįspręstus, tuomet reikia pradėti taikyti sankcijas. Žinau, kad mano pranešimas nėra galutinis šiuo klausimu. Mes nusprendėme greičiau pristatyti prašymo projektą dėl institucinių priežasčių, kurios yra susijusios su mano pasakymo pradžio minėtomis priežastimis. Europos parlamentas turėtų pradėti procedūrą, kad nusiųstų tarybai atitinkamą signalą, o ryto vyks svarbus tarybos posėdis, tai reiškia, kad parlamentas jau dabar svarsto šį klausimą ir teikia atitinkamus pasiūlymus. Mes nelaukėme, mes dirbame ir todėl mes siekiame pagreitinti procedūrą. Žinau, kad mano e, pranešimo e, tekstas galbūt nėra visiškai nušlifuotas, tačiau tikiuosi, kad e, per tą vieną mėnesį E, kuris bus numatytas pakeitimų teikimui. Turėsime pakankamai laiko pristatyti ir pateikti pakeitimus tam, kad man pranešimas pagerėtų ir aš rimtai manau, kad mes turėtume e, nemažai pranešimo dalių pagerinti, tačiau, manau, dėl institucinių priežasčių buvo būtina jį pristatyti dabar. Ačiū labai. Of... Dėkui. Dėkui už atliktą darbą ir už e, pranešimo projekto pristatymą. Dabar suteikiu žodį komisijai. Dėkui. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui labai retai e, pranešėjai mm, teigiamai vertina komisijos pasiūlymą. Dėl to irgi džiaugiuosi, kad pranešėjas palankiai žiūri į mūsų pasiūlymą. Mes iš tiesų turim visi bendrai dirbti, e, siekdami gerinti Šengeno sistemą, kad jinai veiktų tinkamai. Kaip suprantate, E, kol kas negaliu dar komentuoti atskirų pakeitimų, bet komisija aišku pasirengusi dalyvauti diskusijose, kai dėl teisinio pagrindo komisija mano, kad geriausias teisinis pagrindas būtų e, 77 ES veikimo sutarties straipsnis, nes jis taip pat e, numato ir bendro sprendimo procedūrą. Dėkui. Dabar pirmininkaujančios e, šalies pasisakymas - Vengrija. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pateikti informaciją Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu apie tai, kaip vyksta diskusijos dėl reglamento projekto. Šengeno e, darbo grupė e, diskutavo šį e, reglamento projektą e, sausio ir e, kovo mėnesiais, e, sausio ir kovo mėnesį. Kai kurios valstybės narės iškėlė koncepcijos ir apskritai reglamento e, strategijos klausimus. Galime bendrai teikti, kad valstybės narės pritarė siekiui, kad numatytos priemonės būtų veiksmingesnės kalbant apie kompetencijų pasiskirstimą ir kitus klausimus, buvo e, siūloma keisti e, reglamentą. Strateginiai klausimai, aišku, yra labai glaudžiai susiję su reglamento teisiniu pagrindu Ir šis klausimas buvo svarstomas balandžio mėnesį ir taip pat svarstant dalyvavo tarybos teisės tarnybos atstovai. Dauguma valstybių narių ir teisės tarnyba, teisės tarnyba, kalbant apie reglamento teisinę bazę, e, siūlė, kad geriausia būtų remtis ES veikimo starties 70 straipsnių, o ne 77 straipsnių. Mes dar laukiame teisinės tarnybos paaiškinimų raštu ir manome, kad turėsime tęsti diskusijas atsižvelgdami į teisinės tarnybos nuomonę. E, kitas susitikimas šiuo klausimu vyks. Vyks birželio mėnesį ir tada galėsime pateikti daugiau informacijos. Dėkui. Dabar diskusija. Dabar diskusija. Kas norėtų pasisakyti? Pona Sensijų. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kaliui už darbą. Manau, kad jo e, pranešimas yra labai tinkamai subalansuotas ir uh, pagerina komisijos pasiūlymą. Pirmiausia, čia skiriamas dėmesys dvigubiam standartam, turint galvoje valstybės narės Šengeno sistemos narės ir valstybės, kurios nepriklauso šiai sistemai. Nes skirtingas požiūris į narės ir nenarės praktiškai reiškia diskriminaciją kalbant apie duomenų apsaugą e, ir nacionalinės atitinkamas institucijas ir e, institucijas Europos Sąjungos mastu. E, taip pat aš pritarčiau pasiūlymui pasinaudoti Frontexo galimybėmis visom valstybėm narėm, kai jom kyla problemų dėl Šengeno sistemos. E, reikia gerbti ir laikytis visų, visų Šengeno akį, nes E, jei valstybės narės nesugeba to daryti, jom turėtų būti taikomos sankcijos. Nauji vertinimo kriterijai. Kaip jau sakė ponas Koelio, manau, kad toksai pasiūlymas yra protingas ir sveikintinas. tokie nauji kriterijai galėtų būti, pavyzdžiui, korupcijos arba organizuoto nusikalstamumo lygis. Man tokie kriterijai nėra primtini, nes labai sunku objektyviai vertinti, pavyzdžiui, korupcijos lygį valstybėje narėje. Kitas dalykas, kuris mano nuomonė yra svarbus, bet kuris nepakankamai pabrėžtas pranešime, yra skaidrumas. Aš norėčiau pateikti atitinkamą pakeitimą, nes manau, kad Europos parlamentas turi teisę gauti informaciją apie vertinimus, kuriuos atlieka ES institucijos. Užbaigdamas pasakysiu, kad šis naujas vertinimo mechanizmas bus didelis žingsnis į priekį lyginant su senuoju vertinimo mechanizmu ir tada mes galėsime geriau valdyti Šengeno sistemą, ypač jei kiekviena valstybė narė prisims atsakomybę ir bus į visą šią veiklą labiau įtraukta Frontex agentūra. Saugumo problemos neturėtų versti mūsų abejoti Šengeno erdve. Pono Koelio pranešimas yra ambicingas. Jei valstybės narės dalyvaus sistemos vertinime ir Frontex taip pat galės dalyvauti, manau, kad galėsime mm, rasti dabar kylančių problemų sprendimą. Kalbant apie galimybę išstoti iš Šengeno erdvės, tokia galimybė turėtų būti labai didelė išimtis, o ne įprastas dalykas. Negalima tiesiog nuspręsti uždaryti sienų, kaip dabar elgesi kai kurios valstybės narės. Šis pranešimas nesisieja su Rumunijos ir Bulgarijos stojimu į Šengeno erdvę. Dėkui. Dėkoju, ponė Weber. Dėkoju, ponė pirmininkė pasisakau ponios Irlat vardu, ji yra Aldė šešėlinė pranešėja dėl šio dokumento, taip pat pasisakau ir Aldė koordinatorius. Ir kaip Aldė koordinatorė, e, Libė komitete dėkoju ponui Koelgiu už jo pranešimą, tikrai palaikau jo liniją, išdėsite pranešime. Nes e, Iš viso praneškimo aiškė, kad jis norėtų, jog šis pra, procesas būtų griežtesnis, veiksmingesnis, skaidresnis. Sutinku su tuo, kad reikia vengti dvigubų standartų, tai visiškai neprimtina, diskriminuoja. Na, aš asmeniškai norėčiau padėkoti pono Koelijo asmeniškai už pasiūlymą dėl e, Airijos rinktinės karalystės savanoriško dalyvavimo šiame procese tam, e, kad šios šalis galėtų dalyvauti policijos bendradarbiavimo e, projektuose, galėtų keistis informacija, nes tai svarbu šiam šalims. O kai dėl teisinio pagrindo. E, tai atrodo, kad tebesitėse kova tarp parlamento ir tarybos ir neaišku, kada jį pasibaigs. Na, man sunku suvokti, kodėl valstybių narių vyriausybės tai bijo jų pačių piliečių ir jų atstovų Europos parlamente. Na, vienas dalykas yra, aišku, teisinis pagrindas, tačiau politinių požiūrių aš to visai nesuprantu. Taigi, man rodos, reikia, kad Europos parlamentas pasiūstų labai aišku signalą. Na ir ne tai, kad mes nu, norėtume dalyvauti bendro sprendimo procedūrą, mes privalome turėti galimybę jo dalyvauti. Na ir. Ir svarbu, kad komisija ir toliau palaikytų tą teisinį pagrindą, kurį jis siūlo. Dėkoju. Bonas Ilčiavas. Netrodo, jūs nenorite pasisakyti. Ponas Nesteloka, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, atrodo, kad surinksime platų konsensusą tarp pagrindinių frakcijų ir mūsų žalių frakcija palaiko pono Koelio liniją. Ir taip aš keisti teisinį pagrindą, kad būtų įtrauktas parlamentas. Na, turint galvoje, kad mes balsuosime ir dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengino erdvės, taip Tai pritariu kolegoms ir panai Koelgio dėl to, kad esame prieš dvigubus standartus, jūs ir anksčiau minėjusi, mes jau esame aptarę Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie Šengino erdvės. Na ir kartu su kolegomis aš dar sėki pritariu tai minčiai. Dėkoju. Pone Jotova. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Koelio už pranešimą ir už naują Šengeno erdvės vertinimo mechanizmą, kurį turės taikyti visos Šengeno erdvės valstybės. Aš taip pat pritarčiau pranešėjo nuomoniai, kad neturėtų būti dvigubai standartais grindžiamos sistemos O e, manyčiau, kad atliekant vertinimus, ekspertai turėtų atlikti vertinimą dažniau negu kas penkeri metai, kaip yra dabar numatyta. Diskusijos, e, mūsų diskusijos taip pat turėtų atkreipti dėmesį į kylančius klausimus. Komisijos komunikatas neprarado aktualumo mes kalbame apie naują vertinimo mechanizmą ir norėtųsi paklausti, kada komisija planuoja keisti Šengeno akį ir pateikti, supažindinti mūsų tais pakeitimais ir kada tada lybė galės panagrinėti tuos pakeitimus ir po mes e, netrukus balsuosime dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Ir labai svarbu, kad realiai veiktų vertinimo ir bendradarbiavimo mechanizmas. Ir aš nesuprantu praėjusią savaitę atsiųsto Danijos kolegų laiško, kuriuo skatinama nesutikti uh, dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno erdvės, manyčiau, turėtume konkrečiau panagrinėti šį laišką. Ir norėjau paklausti, kaip galės veikti Šengeno mechanizmas, jeigu kiekvieną kartą bus kūriami nauji kriterijai, nes Bulgarija ir Rumunija jau įvykdė techninius kriterijus, bet kaip ir netrodo, kad būtų didelis noras leisti jom prisijungti prie Šengeno erdvės. Tai ar mes čia kalbame kiekvieną kartą apie naujus kriterijus ir naujus mechanizmus? Jei taip, tai reikia, kad jie galiotų visom Šengeno erdvės narėm. Ir tikiuosi, kad mes užtikrinsime, kad visom valstybėm uh, E, narėm būtų taikomi vienodi standartai. Ir labai svarbu, kad parlamentas galėtų dalyvauti bendro sprendimo procedūroje, kad būtų sukurtas veiksmingas saugumo užtikrinimo visoje Europoje mechanizmas. Saugumas negali turėti dviejopų standartų. Kandidatės šalis, kai įgyvendina techninius kriterijus, turi turėti galimybę prisijungti prie šengeno erdvės, tai turėtų būti vienintelė sąlyga. O trūkdymai Bulgarijai ir Rumunijai prisijungti prie šengeno erdvės turi politinį atspalvį. Jei taryba galvoja, kad neužtenka tik techninių kriterijų, o turi būti iškelti dar kiti reikalavimai, tai tie reikalavimai E, turėtų būti aiškiai suformuluoti. Dėkui. Dėkui, ponė Jotova, papa, ponas Papa Nikolai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, jau kolegos prieš mane pasakė pagrindinius dalykus. Širdingai dėkoju ponui pranešėjui, ponui Koelijui, už labai subalansuotą nuomonės projektą, labai išsamų nu, nuomonės projektą. Prie to, ką jis pasakė, norėčiau pridurti dar štai, kad dėl tų penkių e, valstybių narių, prie kurių prisijungs kitas ir bus jau trylika, tai jau ir praeitą savaitę e, buvo pasakyta, kad e, būtent ir todėl buvo sukurta Šengeno erdvė, kad tam, kad e, galėtume pasiekti pažangos ir reikalingi techniniai, techninės nuostatos tam, kad ateityje būtų išvengta kliučių. Na ir manau, kad turime apsaugoti ir sustiprinti šiandien akį, nes to spaudimo išliks ir ateityje. Ir todėl visiškai pritariu kolegoms. Pane Nedelkeva. Ne Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia paklausti, kodėl nėra vertimo į bulgarų kalbą. Jau ne pirmą kartą taip atsitinka ir mes norėtume turėti galimybę kalbėti gimtają kalbą. Kiek žinau, visos kalbos ES yra lygios. O dabar grįžtų prie mūsų diskusijų. Aišku, kad norėčiau pasveikinti poną Koelio už pranešimo projektą Aš manau, kad pranešimas e, tinkamai išaiškina komisijos pasiūlymą. E, kalbant apie pono Kuelio pranešimą, norėčiau atkreipti dėmesį į tą riziką, kuri yra, kuris lepiasi mūsų diskusijose nes diskusijos labai dažnai yra tik rumu, susijusios tik su Rumunijos ir Bulgarijos noru prisijungti prie Šengeno erdvės. O kalbant apie vertinimo taisyklės, jos neturėtų iškelti papildomų sąlygų Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimui e, prie Šengeno erdvės. Tie kriterijai turėtų būti vienodi visoms valstybėms. Aš manau, kad, kad galėtų veikti Šengeno erdvė, turi būti uh, pasitikėjimas, be valstybių narių pasitikėjimo viena kita, tos uh, ta erdvė neveiks, turi būti bendri kriterijai, kuriais bus paremtas vertinimas. 5 ir 18 e, pakeitimai kalba apie situaciją, kai valstybė narė, kai valstybė narė pati nebesugeba susitvarkyti su iškilusiomis problemomis, man tie pakeitimai primtini. Ir taip pat noriu pabrėžti, e, kaip svarbu netaikyti dvigubų standartų. E, vertintojų funkcija ir vertinimo grupių sudėtis. Reikia, kad vertintojai galėtų e, dirbti e, kryptingai, reikia apibriežti jų mandatą, jų įgaliojimus ir su kokiomis agentūromis jie bendradarbiaus atlikdami Šengeno e, sistemos vertinimą. kai kalbame apie išorės ekspertus, neturime užmiršti, kad turime vengti darbo dubliavimosi ir lėšų mm, švaistimo. Ir turime taip pat E, garantuoti abipusiškumo, tarpusavio pripažinimo principo įgyvendinimą. Kalbant apie mm, korupciją kaip vieną iš galimų vertinimo kriterijų, noriu pasakyti, kad šis kriterijus yra labai sunkiai apibrėžiamas dažniausiai paremtas tik viešąją nuomonę, todėl aš manau, kad tokie vertinimo kriterijai turi būti labai aiškus, objektyvus ir e, taikomi visose valstybėse narėse. O kai kalbame apie korupciją, kokios tai būtų sritis, kuriuose bandytume nustatyti korupcijos lygį. Ar iš tiesų E, vertinant Schengeno sistemą, e, kalbėdami apie korupciją, korupciją skirsime dėmesį ir e, nesvarbiom, korupcijai nesvarbiose institucijose. Manyčiau, kad korupciją šiuo atveju reiktų vertinti nacionalinių valstybių lygmenių. Dėkui, dėkojam poniai Melčiavai iškėlėte klausimą dėl bulgarų kalbos. Jūs absoliučiai teisi. Mes pasižymėjome jūsų klausimą. Panašiai turbūt manytų ir ponė Jotova. O dabar siūlau e, pasisakyti kitiems nariams. Jei tokių nėra, tai ponas Koelio tada pranešėjas galės dar pakalbėti, bet aišku, kad Libė komiti norėtų, kad būtų toks teisinis pagrindas, kuris leistų parlamentui dalyvauti bendro sprendimo procedūroje ir kad e, reikia siekti, kad jokių būdų nebūtų naudojami dvigubi standartai. o galimybė prisijungti prie Šengeno erdvės turi būti paremta techniniais kriterijais. Žodis pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegom už jų pasisakymus. Noriu paskatinti kolegas e, pateikti pakeitimus. Tie pakeitimai leistų pagerinti mano pranešimą tikiuosi, kad bus nemažai pakeitimų, nes yra dar nemažai e, dalykų, kuriuos galime pagerinti. Iš tiesų, turėtume aiškiau apibriežti tas galimas sankcijas ar galimas nuobaudas. Pranešime yra vietų, kurias dar būtų galima tobulinti. E, daugelis kalbėjusių paminėjo e, Prancūzijos e, prezidento ir Italijos kolegos susitikimą ir diskusijas. aš nemanau, kad mes turėtume keisti Šengeno taisyklės. Tos problemos, kurios kilo tarp Italijos ir Prancūzijos, yra susiję su Šengeno taisyklėmis, bet jei numanoma, jei, jei norima keisti tas taisyklės, tai turėtų, būti, turėtų vykti bendro sprendimo procedūra ir turėtų būti pateikti konkretus pasiūlymai, kokie pakeitimai turi būti padaryti. O kol tokių pasiūlymų nėra, tai manyčiau, kad reiktų susilaikyti nuo politinių komentarų. jei yra priežastis, mm, jei, jei šios dvi šalis, Prancūzija ir e, Italija, dabar mato problemą, tai ta problema yra susijusi su Šengeno erdvės apsauga. Ir mes čia kalbame apie antros kartos Šengeno e, sistemą, kuri pradėjo veikti septintais metais, bet mums reikia dabar siekti, kad galėtų tinkamai funkcionuoti SIS-2 sistema. Ir aš manau, kad pasinaudojant SIS2 ir nauja Šengeno vertinimo sistema mes galėsime padidinti Šengeno erdvės saugumą. Mane stebina uh, e, 13 valstybių narių iniciatyva 13 iš 27. Ir ta iniciatyva mane stebina dėl keletos dalykų. Aš nesuprantu, kodėl tos 13 valstybių narių nenori visiškai skaityti su Europos parlamentu kaip atstovaujančių Europos piliečių nuomonę. Aš nesuprantu niekaip tokios pozicijos. Mes jų gyvename demokratinėme pasaulyje. Nesuprantu, kodėl valstybės narės nori keisti, jei, jei nori keisti taisyklės, pasirenka tokį teisinį pagrindą, kuris neleidžia e, tų taisyklių pakeisti. Čia turiu galvoje 70-ąjį ES veikimo sutarties straipsnį. Pavyzdžiui, tas straipsnis nenumato e, patikrinimo, apie kuriuos nepranešama iš anksto, kaip ir kitų dalykų, kuriuos norėtume įgyvendinti. Taigi, iš vienos pusės valstybės narės nori griežtesnės ir geriau veikiančios sistemos, bet iš kitos pusės pasirenka tokį teisinį pagrindą, kuris neleidžia to padaryti. Aš nesuprantu taip pat, pavyzdžiui, ir Italijos pozicijos. Italija taryboje sakė, kad labiau norėtų 70, o ne 77 straipsnio. Bet prašo kaip ir naujų taisyklių Šengeno erdvėje man tokie dalykai nesuprantami. Dar vienas komentaras. Jūs žinote, ponė pirmininkė ir kolegos žino, kad praeitie. Kalbant apie Šengeno e, visus teisės aktus, pavykdavo susitarti per pirmąjį svarstymą. Pavykdavo parengti bendrą tekstą Ir, ir visa tai buvo daroma per pirmąjį svarstymą. O kad tą būtų galima pasiekti, reikia pozityviai žiūrėti į visas ES institucijas. Bet dabartinė tarybos pozicija neskatina tokio palankaus požiūrio jei 13 valstybių narių nesutinka, kad parlamentas galėtų dalyvauti bendro sprendimo procedūroje, tai mes galime tada pereiti visus etapus ir svarstyti ne vieną kartą, kad visos institucijos galėtų pilnai išsakyti savo pozicijas. O jei norime dirbti kartu ir efektyviai, tai reikia gerbti visas ES institucijas. Taryba turbūt supranta tai. Ah. <laughs> So we thank you. We thank you. Dėkojame, pana Koeliu. Visi matome, kad uh, Jūsų pasiūlymai susilaukė plataus pritarimo. Ir galėsite baigsi, baigti savo darbą ir parlamentinę procedūrą atsižvelgdamas į išsakytus pasiūlymus dėl šiandieno akį vertinimo mechanizmo. Gautinis pranešimas baigiančią diskusiją yra susijęs su pranešimu apie tai, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 25 dieną trečiadienį, 12 valandą. Balsuojama Libė komitete bus birželio viduryje, 15-16 dienomis. Jeigu pritarta tam, tuomet perkime prie šešto darbo tvarkės klausimas susijusiu su. su E, teisės informaciją būdžiamajame procese pranešė ir ponė Birgit Zipel. Noriu Jums priminti, kad direktyvos pasiūlymas, kurį patikė direktyva ir antrasis kelio gairių plano e, etapas 2009 metais taryba patvirtino atitinkamą pasiūlymą, kuris yra įtrauktas į Stokholmo programą. Prašau visų tylos. Tie, kurie nori likti posėdžių salėje, prašau jų elgtis tyliai, kad galėtume tęsti savo darbą. Pirmasis žingsnis šio kelio gairių plano buvo sėkmingai žengtas, patvirtinus direktyvą dėl vertimo žodžio ir aštų teisų baudžiamosiuose bylose mūsų pranešėja, ponė Zipel, pateikė Libė komitetui savo pranešimo projektą praeitų metų 2010 gruodžio pabaigoje, remdamasi orientaciniu balsavimu, kuris vyko kovo 17 dieną šiais metais. Ir remdamiesi šio pagrindu mes pradėjome dėrybas su taryba. Ir per trilogo dėrybas vyko diskusija dėl viso direktyvos projekto teksto. Pranešėja ponė Zypil dabar pristatys savo nuomonę, po to išklausysime tarybos atstovus, pirmininkaujančius Vengrijos atstovus ir po to steiksime galimybę komiteto nariams pareikšti savo nuomonę žodis poniai Zypil. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai naudodamasi progą padėkoti komisijai už jos pasiūlytą e, plačių užmojų direktyvos projektą. Taip pat ypatingai noriu dėkoti pranešėjams, kurie pateikė savo pakeitimus ir pasiūlymus, dėl kurių balsavome komitete ir taip prisidėjo prie to, kad e, mūsų piliečių interesais vadovaudamėsi galėtume pateikti pakankamai gerą pasiūlymą. Šiolinės darybos su taryba, galiu tą pasakyti, vyko pakankamai geroje atmosferoje. Nepaisant to, kad dėl kai kurių klausimų yra nesutariama, reikia juos toliau svarstyti, tačiau nepaisant to tikiuosi, kad tolesnė dirybo eiga taip pat bus pakankamai gera. Prieš pradėdama svarstyti e, svarbius darybų punktus noriu pastebėti, kad per pirmą trilogo pradžią atkreipime dėmesį į tai, kad Europos parlamentas nėra pasirengęs teikti balsuoti plenarniai sesijai pasiūlymų, e, kuriuose nebūtų tų vadinamųjų koreliacinių lentelių, tai mums yra ta raudona linija šios lentelės, kurias negalima peržengti. Ir mes teikiame labai didelę svarbą šioms lentelėms. Nepristatysiu visų aptartų klausimų, tik tai pačius svarbiausius, kaip ir svarstant kiekvieną diskusiją, ypatingai būdžiamosios teisės srityje. Reikia išsiaiškinti nemažai kalbinių aspektų susijusių su tam tikrų terminų vartojimu. Esame skirtingų ir ten interpretacijų apie tai, e, kokiu mastu galima teikti nuorodas į kitas e, teisinės priemonės, teisės aktus, pavyzdžiui, žmogaus teisų konvenciją, reikia tų nuorodų, ar galima būtų jų atsisakyti. Tačiau aš tikiuosi, kad ekspertų posėdėje e, bus galima susitarti dėl šių klausimų. Tam tikrų problemų dėl terminų esama taip pat ir svarstant e, teisų apripti. Čia nesiekiama atskirų teisų nustatyti, tačiau <clears throat> siekiama nustatyti visiems įtariamiesiams tam tikras teisės, tam tikrą teisų rinkinį, kurį e, įtariamiesiams e, būtų būtina pristatyti jos su tuo teisų rinkiniu supažinti, todėl mes lybė komitete dabar, dabar norime, kad būtų galima gauti kaip įmanoma daugiau informacijos šiais klausimais ir raštu ta informacija būtų suteikiama. E, mes šį teisų sąrašą išplėtėme E, ir tarybai tai atrodo nelabai priimtina, tuo tarpu mums e, e, atitinkamas, atitinkama tarybos pozicija yra nepriimtina ir svarstant tolesnius kelio gairių plano aspektus, manau, kad vis tiek neišvengsime šių teisų svarstymo. Tol nepriklausomai nuo to, kaip vyks tolesnė procedūra susijusi su kelio gairių planu, e, reikės turėti omenyje, kad e, pagal nacionalinės teisės normas e, turėsime tam tikrų skirtumų. Yra labai svarbu išsiaiškinti skirtumus tarp įtariamojo ir kaltinamojo šios terminus ir taip pat reikia žinoti, kokie kokie, kokia nusikalstama veika, pagal kokią nusikalstamą veiką galima e, tapti įtariamuoju arba kaltinamuoju. Taigi, e, e, tyrimo eigoje taip pat pasikeičia atitinkamo asmens statusas, jis gali tapti nuo įtariamojo kaltinamojo ir apie tai būtina asmeniui pranešti. Dėl kito klausimo e, kilo nemažai ginčių, tai yra galimybė susipažinti su e, tyrimo institucijos turimo bylos medžiaga ir e, susijusiamis su tuo susipažinimu išimtimis, turint omenyje, e, kokių tyrimo dokumentų būtų galima kaltinamajam nerodyti. Parlamento pozicija yra tokia, kad reikia E, susitarti dėl tam tikro teisinio pagrindo ir kaip įmanoma labiau apriboti šias išimtis. Mūsų nuomonė tarybos siūlomas išimtis e, e, yra per daug plataus masto ir čia taip pat reiks dar svarstyti šios aspektus. Nenoriu gilintis į detalės, tačiau kiti ginčytini klausimai yra susijęs su pareigūnų mokymais siekiant uh, veiksmingai e, e, sudaryti galimybės veiksmingai naudoti turimomis e, teisėmis informaciją baudžiamajame procese. Galbūt vertėtų pasvarstyti galimybę ne tik raštu pateikti asmenims įtarimiesiams spaudžiamą veiką teisų sąrašą, tačiau ir žodžiu jį paaiškinti, Kiti e, mūsų susitikimai vyks 11 gegužės ir 30 gegužės ir tuomet matysime, ar mūsų pozicijos dėl ginčytinų klausimų suartėjo ar ne. Pirmkas, ačiū už Jūsų pristatymą, ponė Zipel. Dabar išklausykime komisijos nuomonę. Yra komisijos atstovų norinčių kalbėti. Pane Karolain Morgan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai pritariu tam, ką sakė panas Zipel. E, mes komisija labai džiaugiamės tą konstruktyvę dvasę, kuria vadovasi visos trys trilogo šalis darybose. Taigi tikrai galim tik pasidžiaugti tuo konstruktyvimu ir tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl tekstų, dėl po dviejų papildomų trilogų. Tikėsime, nusiteikia optimistiškai, manome, kad pavyks sutarti ir labai palaikome parlamento poziciją ir beveik visus aptartus jos punktus ir tikiuosi, kad valstybės narės pademonstruos kompromiso dvasę ir bus pasiektas sutarimas. Dėkoju Ar kas nors norėtų iš pirmininkančios šalies pusės pasisakyti, atrodo, kad ne. Kągi, e, dabar galime surinkti diskusijas ir sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Pone Antonesko, prašau. Pone Antonesko, ne ponas Antonesko, atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, e, Domna raportor, pentru modul în care a... Norėčiau pasveikinti ponę pranešėją vyko jau du trišaliai susitikimai, per kuriuos buvo svarstoma 14 straipsnių. Yra nemažai terminų, kuriuos dar reikia patikslinti. Taip pat yra diskutuojama dėl atskirų straipsnių turinio. Kaip jau sakiau, nuomonės su taryba išsiskiria taryba norėtų, kad formuluotės būtų platesnės, kad būtų galima atsižvelgti į skirtingas valstybių narių teisinės sistemas. Ir tai, kad yra skirtingos teisinės sistemos, e, diskutuojama, e, ir dėl to, kuriuo momentu teisingumas yra įvykdytas arba pradedamas vykdyti vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Norėčiau atkreipti dėmesį į ketvirtą skyrių, kur kalbama apie teisės. Ir kai mes kalbame apie informaciją, kuri turi būti pateikta pagal ketvirtos straipsnio reikalavimus, jinai turi būti pateikta raštu. Dabar koreliacijų arba atitikčių lentelė Europos parlamentui tai yra esminis dalykas, pranešėja, e, tam skiria mm, pakankamai didelį dėmesį tarp pat ir per trišalį susitikimą. Kai dėl informacijos kai asmuo apkaltinamas arba suimamas ir tokio asmens galimybė gauti informaciją, tai apie tai bus kalbama per kitą trišalį susitikimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai. Manau, kad E, Trilogija kol kas pavyko žengti į priekį ir tikiuosi, kad situacija nesikeis, nors m, mm, atrodo, kad dėl tam tikrų aspektų taryba turėtų sumstirkti ne vien tik tais pusiaukelėje, bet net labiau arti, priartėti prie mūsų pozicijos. Na, bet matysime, kaip bus darybų metu. Man svarbus trys dalykai. Na ir beje, uh, daly... vienas aspektas mums buvo svarbus nuo pat pradžių. Tai yra seka ir pritaikymas yra svarbu. Taigi manau, kad e, reikia numatyti galimybę pagal tvarkaraštį e, keisti tą informavimo raštą sutinkamai su uh, baudžiamo proceso šalių teisėmis ir aš manau, kad reikia numatyti galimybę ir uh, toliau keisti formuluotės, kad šios nebūtų uh, sustabarėjusios. Antra. Tai yra išimtis, kurias minė ir ponė Zipil, tai yra išimtis liečiančias galimybės atspažinti su dokumentais. Na ir uh, Manau, kad turėtume labai aiškiai pasakyti, kad tos išimčius liečiantis, liečiantis galimybę susipažinti su dokumentais turi būti formuluotas labai griežtai, kaip pavyzdžiui, tokia formuluotė kaip viešasis interesas yra tikrai neprimtina, nes e, tokiu būdu atveriamos duris visokiam e, išimtims ir piknaudžiamui. O kai dėl aiškių formuluočių, tai man svarbus ypač vienas aspektas. Na, mano manimu, visiškai neprimtina numatyti e, išimtis žmogaus teisų, Europos žmogaus teisų konvencijai ir e, teisų, žmogaus teisų teismo e, nutartims. Aš manau, kad e, turėtume be kita ko turėti galimybę renduotis ir Strasbūro žmogaus teisų e, teismo sprendimus. Ja, Dank, Herr Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad iš pasisakymų paaiškėjo, jog iš esmės e, E, yra daug sutarimo tarp pranešėjos, komisijos ir sutarime dėl to, kad tolimesnėse darybose su taryba turime stiprią poziciją ir sutinku ir su komisija ir dėl to, kad tikimės, jog taryba mums gerokai nusileis ir pavyks pasiekti sutarimą per kitus du trilogo posėdžius. Kągi, dėkuoju, sako pirmininkas. We should be ready to move on. Kągi, žiūrėkime į priekį. Perkime prie elektroninio balsavimo. Jei neklystu dėl dviejų darbo tvark... dėl dviejų punktų, tai yra dėl 6 ir 7 balsuosime elektroniniu būdu. Šeštas punktas. Tai yra jautrus dokumentas dėl Šengino teisinių nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje. Pranešės panas Karlas Kvejo. Taigi, balsuokime dėl pranešimo projektą. Jį pristatė ponas Kvejo ir šis dokumentas liečia tai tarybos sprendimą dėl Šengino teisino nuosat ir visapusiško taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje. Mm, šis dokumentas buvo pristatytas balandžio 12 12 pakeitimus galima buvo teikti iki balandžio 14. Taigi, perkime prie balsavimo. Tai kaip įprasinė tvarka minėsiu pakeitimus, dėl kurių bus balsuojama, tačiau prieš tai išklausykime pono Koejo ir paprašysiu jo pristatyti e, dokumentą. Tiesiog norėčiau padėkoti kolegoms ir už pakeitimus ir kartu e, E, Pasakysiu, paaiškinsiu, kodėl siūlau balsuoti už prieš antrą, trečią ir ketvirtą pakeitimus. E, trečiame, ketvirtame pakeitime siūloma atidėti Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie e, Šengino erdvės. Na, o mano pranešimi nurodžiau, kad pagal e, tarybos vertimo komandų išvadas abi šalis yra pasirengusios prisijungti prie Šengino erdvės. E, Antrasis pakeitimas. Na, aš suprantu jo prasme, sutinku dėl pakeitimo tikslo, tačiau manau, kad kai kalbame apie Šengino įvertinimo naują mechanizmą, kurį neseniai aptarėme, tai aš manau, kad kad čia net tarybos sprendimu turėtume tvirtinti šį mechanizmą. Todėl siūlau kolegoms balsuoti prieš antrą, trečią ir ketvirtą pakeitimus ir palaikyti mano pirmąjį siūlomą pakeitimą. Pirmininkas dėkoju. Kągi, balsuokime. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikysi Primta. Antras pakeitimas. Kas už? Turiu klausimą dėl antro pakeitimo. Ar tas antrasis pakeitimas yra su žodin pakeitimu ar ne? Tiesiog norėčiau būti tikra, tikra kad balsuome dėl to paties dalyko. Taip, jūs teisai sako pirmininkas. Čia turiu tokią pastabą, kad, kad į antrą pakeitimą įtrauktas ir antrasis ir žodinis pakeitimas. Uh, Na, tikriausiai turite balsavimo sąrašas, tačiau e, turimasi jūsų dokumentuose tikriausiai nurodyta, kad į antrą pakeitimą įtrauktas ir žodinis pakeitimas. Pirmame pakeitime išsakytas gilis susirūpinimas dėl korupcijos valstybėse, valstybėse narėse ir taip pat pasakyta, kaip čia žodinis pakeitimas, kad visos valstybės narės ir ES turėtų sugriežtinti savo priemonės kovoje su korupcija. Tai yra žodinis pakeitimas. Balsuokime. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusi. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Na, man rodos, pakeitimas nepalaikytas, bet tačiau pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip atmesta. 22 prieš, 13 už. Toliau. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikysi atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kągi. Kągi, balsuokime elektroniniu būdu dėl pakeisto teksto. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 33 už, 3 prieš, niekas nesilaikė, taigi pranešimas patvirtinas. Sveikinu poną Koejo, pranešėją. Kągi, pereikime prie ponos Devarasiekis Deboros Sarakijanį pranešimu dėl tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro veikloje. Addiction. We are voting. Balsuokime dėl rekomendacijos projekto. Kas už? Kas prieš? susilaikysiai primti. Elektroninis balsavimas, galtinis balsavimas. Balsuokime. I'm announcing a vote. Siūlau balsuoti. Balsuokime. Prašau dėmesio, balsuojame dėl nuomonės, kurią parengė pranešėja pana Siračianė. Now closed. 33. 33 už, 2 prieš, niekas nes, e, nesusilaikė primtam. Balsavimas baigtas. Ženkime toliau. Have... Papildomas punktas darbo tvarkėje. So yes. Deliberate... Taigi, diskusijos dėl Stefano Martin, vicegeneralinio direktorio e, pareiškimą dėl komisijos komunikato, kuriame kalbama apie migraciją Šiaurės Afrikoje, dėl, taip pat dėl Frontex ir Schengeno mechanizmo sustiprinimo. Dėmesio. Atsiprašau, ponė Varnservisti. E, jūs pasisakysite, jis pasisakys penktą valandą, taigi turime penkiolika 15 minučių. Taigi e, darome pertraukėlį ir darbą tęsime po 15 minučių.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

Moi, je, je, je, je, je, je, je, je, je, Gerbiami kolegos, sėskite į vietas. Thank you for your attention. You kind enough to take... Gerbiami kolegos, prašom sėstis į vietas. Thank you. Thank you. Pirmiausia, norėtume pasakyti, kad tęsėme mūsų komiteto darbą ir dabar sveikiname ponę Stefano Monservisi, kuris yra e, generalinis direktorius vidaus reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius. Ir šiandien jis pateiks pranešimą apie būsimą komisijos komunikatą skirtą imigrantų srautams iš Šiaurės Afrikos ir Frontexo sustiprinimui. per TVR teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdį, kuris vyks gegužės 12 ir ES vadovų posėdį, e, kuris vyks 24 birželio. Per šiuos du mm, susitikimus bus kaip tik nagrinėjamas šis klausimas migrantų srautų iš Šiaurės Afrikos klausimas. Taip pat Sarkozy, prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas Berlusconi yra išreiškę didelį susidomėjimą šiuo klausimu. Ir dabar ponas Monservisi pristatys mums komisijos poziciją, taip pat komisijos narės Malstrom poziciją ir tai, ką komisija ketina šiuo klausimu pateikti tarybai. Po to vyks e, diskusijos po pono Monservisi pristatymo. Taigi, žodis ponui Monservisi. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas kalbėti jūsų komitete noriu pasakyti, kad komunikatą, komisijos komunikatą kolegija patvirtins trečiadienį, taigi negaliu dar apie jį labai smulkiai kalbėti. Tiesiog pabandysiu bendrai jį apibūdinti. O pradėsiu nuo to, kad e, pabandysiu pateikti informaciją, kokia dabar situacija šioje srityje. Dabar Libija yra palikę 650 tūkstančių žmonių, 250 tūkstančių yra Egipte ir Tunise, kiti yra gražinti į savo kilmės šalį, repatrijuoti. Ir dalis dar yra likę Europos Sąjungoje yra 32 tūkstančiai šių pabėgėlių, kurie yra Italijoje. Ir maždaug 1500 Maltoje. Skaičiai nuolat kinta, bet kol kas situacija tokia. Italija, Italijoje daugumą pabėgėlių sudaro tuniziečiai. ir kol kas nežinom, kiek jų prašė prieglopščio, o Maltoje e, dauguma pabėgėlių prašo apsaugos e, smulkesnės informacijos neturime, bet tie pabėgėliai Maltoj yra iš Somalijos, iš Eritrėjos, iš Etijopijos ir Sudano o ne iš Libijos. Ir jie prašo tarptautinės apsaugos. Tokia dabar yra padėtis. Jūs turbūt pastebėjote, kad per paskutinėsias dienas, ypač pablogėjus situacijai Libijoje, ypač vakarinėje Libijoje, e, dar daugiau pabėgėlių atvyksta į Italiją, į Lampedūzos salą. Tie pabėgėliai nėra iš Tuniso. Ir taip pat pabėgėliai atvyksta ir iš kitų ša Afrikos šalių, pavyzdžiui, iš Čado. Kol kas dar neturime informacijos, ar jie prašo apsaugos, bet ko gero taip yra. Ir mes dabar galvojame, kad situacija keisis priklausomai nuo to, kas vyks Libijoje. Ir manome, kad daugies pabėgėlių iš Libijos ir ko gero jie prašys vienokios ar kitokios apsaugos. Taigi, tokia yra situacija. Ir mes turime analizuoti susidariusią riziką ir bandyti nuspėti, kaip situacija vystysis toliau. ES skyrė finansinių lėšų, pirmiausia, humanitariniais tikslais, kad galėtų padėti žmonėms, kurie yra Egipte, Tunise, Libijos pietose. Šimtas milijonų eurų buvo skirta humanitariniams tikslams. Nemažai taip pat konkrečios pagalbos e, steigiant laikinus, laikinas gyvenvietės. E, Italija ir Malta gavo lėšų iš solidarumo fondo. E, kad galėtų susitvarkyti su e, atplūstančių pabėgėlių srautais. Hermes operacija vyksta toliau ir Italijai, ir Maltai ta operacija yra naudinga, nors Malta tiesiogiai Hermes operacijoje nedalyvauja bet e, per tą operaciją gali gauti, gali pasinaudoti ir laivais, ir kitomis galimybėmis. Ir buvo pabrėžta, kad reikia kuo greičiau reformuoti Frontex veiklą, kad Frontex galėtų pradėti veikti efektyviau ir teikti techninę pagalbą, pavyzdžiui, mūsų draugams Tunise, uh, kurie jau to prašo, kad e, būtų galima padėti tvarkyti, e, spręsti problemas pasienyje. Taip pat kalbama apie papildomas lėšas į Frontex biudžetą, kad Frontexas galėtų labiau mobilizuotis, panaudoti daugiau priemonių. E, ir prisidėti prie problemų sprendimo. Tokia yra situacija. Vyksta diskusijos su Tunisu ir su Egiptu ir planuojamas dialogas aukštesnių lygmenių. Šią savaitę e, buvo tikimasi, kad Tuniso ministras pirmininkas atvyks į Briuselį, bet tas vizitas buvo atšauktas dėl situacijos Tunise, bet bet kuriuo atveju diskusijos tęsiasi ir mes remiame Tuniso vyriausybės pastangas, bandant spręsti, skri, e, spręsti problemas. Taip pat norime padėti Tunisui E, gerinti e, institucinius gebėjimus ir geriau valdyti sienas ir tuo pačiu migrantų srautus. E, čia kyla problemų, kaip, kaip organizuoti grįžimo skrydžius, kaip reintegruoti žmonės. Taip pat su Tunisu e, kalbame apie apsaugą tų žmonių, kurie prašo tarptautinės apsaugos ir taip pat kalbame apie saugumą ir mobilumą. Buvo paskelbtas jungtinis komisijos ir ponios Ešton uh, E, komunikatas šią linkme. Taigi tas procesas, kuris vyksta, e, buvo aprašytas ponios Malmstrom laiške pasiūstame tarybai 11 balandžio. Ir dar vienas dalykas kurį norėčiau paminėti, tai yra neįlinė e, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų, neįlinis e, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdis, rengiantis e, vadovų susitikimui, kuris vyks 24 birželio. Ir norima, kad būtų parengta tokia ilgalaikė vizija Ir daugelis supranta, kad valdoma migracija yra reikalinga Europos Sąjungai. Tai yra tokia migracija, kai e, laikomasi atitinkamų įstatymų. Taigi bus kalbama ne tik apie tą reikalingą migraciją, bet ir apie tai, kaip labiau tik, užtikrinti sienų uh, saugumą išorės sienų saugumą ir kad tos sienos būtų tinkamai e, tvarkomos, prižiūrimos ne tik krizės atveju, bet nuolat. Ir e, kalbama apie tam tikrus standartus išorės sienų valdymo srityje bus Europos kokybės standartas ir Europos mm, modelis, tam tikras modelis, kad būtų taikomi vienodi standartai visose išorės sienose. Ir yra numatyta nemažai iniciatyvų, sienų saugumui užtikrinti. E, tai yra sienų valdymo sistema, taip pat sienas kertančių piliečių, e, sienas kertančių asmenų e, registras ir informacijos sistema, bet kitas dalykas yra ir geresnis Šengeno erdvės tvarkymas. mūsų koncepcija yra tokia. Mes manom, kad į Šengeno erdvės funkcionavimą, Šengeno erdvė kol kas dar yra ne, erdvė, kurioje labai aktyviai dalyvauja atskiros valstybės narės, o tai nėra tokia vien europinė erdvė. Ir dabar komisija yra pateikus pasiūlymą dėl Šengeno e, erdvės vertinimo, kad būtų galima įvertinti šią sistemą, pasižiūrėti, kokios yra problemos, kas netinkamai veikia ir imtis e, tas problemas spręsti. Ir taip pat norima pakeisti vienašališką mechanizmą valstybės narės lygmenių Europos e, mechanizmu, kai kalbama apie sienų uždarimą. Tai yra, kad komisija, tik komisija išskirtinais atvejais galės pasiūlyti gražinti sienų kontrolę. Tokiais atvejais Taigi, kalbant apie Šengeno erdvės valdymą, norima nuo to tarp valstybinio požiūrio pereiti prie europinio požiūrio. Ir vertinant Šengeno erdvę ir kalbant apie galimybę labai ribotais, labai atskirais atvejais, kai tai belieka vienintelė galimybė m, mm, vėl e, nustatyti E, tam tikras priemonės pasienyje. Nes, kaip žinote, Šengeno erdvė yra erdvė be vidaus sienų. Kalbant apie migrantus, siekiama, <clears throat> reikia nepamiršti migrantų integracijos proceso, kuris yra susijęs taip pat ir su uh, darbo e, vietus migrantams su vizų sistemos geresniu veikimu. Kol kas e, vizų e, sistema numato pozityvų ir negatyvų sąrašą. Vizų sistemos liberalizavimas taip pat kelia tam tikrų problemų. Mes manome, kad ko gero vertėtų turėti tokį mechanizmą, kai kalbame apie vizų sistemos liberalizavimą. Mechanizmą, kuris leistų bendryjei e, sustabdyti labai, e, per labai trumpą laikotarpį vizų liberalizavimo procesą, jei ES e, partnerė e, nesilaiko visų numatytų reikalavimų. Pavyzdžiui, tos valstybės piliečiai nelegaliai patenka į darbo rinką. Tai yra, iš vienos pusės turėtume vizų liberalizavimo sistemą, bet iš kitos pusės turėtume mechanizmą, kuris išskirtinais atvejais, labai ribotais atvejais leistų sugriežtinti tą sistemą, jei ES e, reikalavimai nėra vykdomi. Taip pat turime dabar pasinaudoti galimybę ir paspartinti e, procesą susijusi su prieglopščio suteikimu. Mes norėtume, kad birželio mėnesį jau apsispręstume, e, kur link judėsime, kalbant apie prieglopščio sistemą, kad komunikate būtų aiškiai sakoma, kad prieglopščio sistema yra vienas iš migracijos valdymo mechanizmų Europos Sąjungoje. E, ir mm, suteikia tarptautinę apsaugą tiems žmonėms, kuriem tokia apsauga yra reikalinga. Tai yra taip pat susiję su tam tikrais bandomaisiais projektais šioje srityje. Turbūt žinote, kad dabar prasideda antrasis etapas projektų e, skirtų Maltai ir taip pat e, naujas etapas. Naujas etapas susijęs su e, asmenų perkelimu. Jau vyksta diskusijos šioje srityje, turint galvoje e, finansinius dalykus, aišku, kad e, tas asmenų perkelimo projektas, mm, e, jo finansavimas yra numatytas e, ateityje, turint galvoje dabartinę finansinę perspektyvą. Mm, tam nėra pakankamai lėšų. Paminėjau taip pat, kad peržiūrėsime bendrąjį požiūrį šį rūdienį. Ir tai bus partnerystė mobilumui ir saugumui. Mobilumas ir, ir migracija turėtų įeiti į daugelį Europos užsienio politikos veiksmų Ir tas bendrasis požiūris, aišku, priklausys nuo to, mm, kaip galės prisidėti prie saugumo ir mobilumo užtikrinimo mūsų partneriai. Mes jau e, esame numatę tam tikras šio požiūrio įgyvendinimo priemonės. Šalise Afrikos šalise prie viduržėmio jūros. Tai apima bendradarbiavimą su tomis šalimis, priekybos žmonėmis ir kitose sritise. Taip pat e, tai yra susijęs su Schengeno erdvė ir vizų sistema. Taip pat, pavyzdžiui, e, daugkartinio įvažiavimo vizų, e, laisvesnio išdavimo ir panašiai. Mes manome, kad sieksime e, veikti efektyviau, siekti, kad studentai, tyrėjai, verslo E, vers, verslo žmonės galėtų pasinaudoti vizų liberalizavimo sistema. Ir e, tada padidėtų tokių asmenų mobilumas ir bandysime laikytis to e, požiūrio, kartu jį sėdami su ir didesnio saugumo užtikrinimu. Tokia e, būtų šio komunikato esmė. Tikimės, kad trečiadienį kolegija jį priims ir Teisingumo vidaus reikalų ministrai svarstys šį komunikatą gegužės 12 ir po to šie klausimai taip pat bus svarstomi per valstybių vadovų susitikimą birželio 24. Dėkoju už informaciją. Na ir aptarsime ir komunikatą, kuris bus paviešintas artimiausiu metu. Dabar turime keletą minučių, kurių metu galės pasisakyti nariai frakcijų vardu ir individualiai. Tačiau vis dėlto um, laiko nedaug, nes po to vyks uždaras posėdis ir jo metu kalbėsime apie keliaivio duomenų įrašus. Taigi, sakyčiau, kad e, galbūt veikiau užduokite konstruktyvius klausimus, o ne pasidalinkite tiesiog savo nuomonėmis, nesakykite uh, e, komentarų. Siūlyčiau išklausyti per pirmą randą politinių frakcijų atstovus. Gal, ar norite pasisakyti apie PP frakcijos vardu ponė Kojejo? Ne, neturiu per nelik daug klausimų, ponė pirmininkė, jeigu atvirai, tačiau turėčiau tris trumpas pastabėlės įleisite. Pirmiausia, dėkoju už sutiktą informaciją. Na ir kai sužinau apie naujas sistemas, tai nesidžiaugiu, nes mano manimu reikėtų išbaigti kuriamas sistemas, SIS2 pavyzdžiui ir tik tais tuomet pradėti mąstyti apie naujas sistemas. Pritariu e, tam, ką sakėte dėl Šengino bendradarbiavimo vietos lygių. Tačiau e, siūlyčiau būti atsargiems tam, nes kai galbūt e, jeigu mes už, užtikrinsime Šengino bendradarbiavimo vietos lygių, gali atsirasti problemų. E, Pavyzdžiui, Šengino šalis galbūt tampri bendradarbiaus su trečios šalies pareigūnais. Ir pavyzdžiui, jeigu tik. Tai labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų konfidencialių duomenų nutekėjimo iš duomenų bazių, kad jomis galėtų naudotis tik valstybių narių pareigūnai. Tai štai tokie dalykai yra svarbus. Uh, Nu, dėl to, ką jūs sakėte apie e, išskirtinės padėties Schengeno erdvėje. Taigi, kai nepasitvirtina Schengeno e, erdvė, ką tai reiškia? Mano manimo, Schengeno erdvė reiškia laisvas menų judėjimą. Ir, š, ir Schengenas, ir euras vienas yra pagrindiniai ES simboliai. Ir jeigu mes susilpniname savo simbolius, euras susilpnėjo dėl ekonominės ir finansinės krizės, o dabar šeng... o Šengeno situaciją dabar jau neturėtume silpninti. Na ir kartais mes darome politinių pareiškimų, pirmąjų sprendimų, kurie silpnina Šengino erdvę. Todėl būkime atsargus. Na, Mes turėtume pasirinkti europinį požiūrį ir visa bendryje turėtų elgtis iš vien. Pavyzdžiui, net ir dėl tokio dalyko, kaip, pavyzdžiui, naujo sienų kontrolės, bet apie šios dalykus turime kalbėti, kai kalbėsime apie Šengeno įvertinimo mechanizmą. Ir šios klausimus turėtume aptarti tik šitame kontekste ir ne kitame. Dėkoju. Yra. Ir klausimų tiek iš politinių frakcijų e, pusės, tiek ir invalių e, narių vardų. Dvi minutės. E, na, kadangi dabar sudėtinga per trumpą laiką kalbėti apie e, migracijos politiką, tai Na, iš vienos pusės mes čia kalbame apie esminį komisijos komunikatą dėl migracijos, taip pat e, ir Europos pagrindinius principus, Šengeno sutartį, taip pat kalbame ir apie laikinus mechanizmus, kurie skirti išskirtiniai situacijai valdyti viduržėmio jūros regione. Ir vėlgi mes kalbame apie ES migracijos politiką. Būtent tokiu metu, kai reikia tai taupyti, kai visi labai jautriai reaguoja į migracijos klausimus ir jeigu dar to nepakaktų, dar kalbame ir apie prieglapščio teikimo um, E, teikimo paketą, kuris bus užbaigtas iki 2012 metų. Ir kalbam apie vadovų tarybą. Tai iki 2012 metų įsigalios e, nauja sistema, tačiau jau dabar nacionalinės prieglapšio teikimo sistemas patiria tai didelį e, spaudimą. Taigi norėčiau paklausti komisijos ir tarybos štai, kad šie prieštaravimai yra tokie dideli, kad kad mes atsidarėme tokioje realioje situacijoje Na ir vieninteliai dalykai, kuriuos galime dabar daryti, tai yra spręsti tos klausimus, kurie išsprendžiami. Čia tiesiog klausimai ir tikiuosi, kad padarys, padaryt, pavyks padaryti e, pažangos, pavyzdžiui, komunikate, e, pone, min, e, kalbama apie laikiną prieglapšio teikimą ir mes užduodame klausimą pone Velstrum dėl to, nes kol kas. E, mes neturime tokio mechanizmo. Ir dabar susiklosti panaši situacija viduržėme jūros regione, kaip kažkada buvo Kosovo atveju. Kas apie tai pasakysi komunikate? Ar, ar jūs pasakysite, kad komisija norės įsteigti tokį mechanizmą? mes galime kalbėti tik apie labai konkrečius dalykus, nes kalbėti apie visą migracijos klausimą tai yra labai platu, o konkrečiai dėl Šengeno. Na, viena e, partija pas mus konkrečiai norėjo garantijų dėl Šengino. Tai, tai, na, Tai ir yra tarp vyriausybinė peer review sistema. Taigi norėčiau pakla... Tai galbūt peržiūra turėtų būti pakilėta į formalaus mechanizmo lygmenį tam, kad būtų užtikrintos tos patikros tarp sienų. Bet reikia daugiau sustarimų tarp valstybių narių, net ir su tomis, kurios nėra tiesiogiai susijusios. Ir tai yra tokie saugikliai, kurių tikimės iš komisijos komunikato. Pone pirmininkė, neketinu pasisakyti ilgiau negu kad skirtama laiko, tačiau dėl prieklapščio teikimo paketo ir migracijos paketo, tai Taigi vėl čia yra pranešė iš įvairių e, politinių frakcijų. Taigi norėčiau paklausti, kas vyks taryboje dabar dėl šio klausimo? Yra nedidelis daugumos. Ir greičiausiai per ateinančius mėnesius mes atsidursime sudėtingą poziciją. Komisija gali ir toliau teikti, kad viskas bus gerai. Uh, Mes jūs palaikome, palaikome jūs dėl daugelio šio, šių priemonių, tačiau kaip su taryba, galbūt tai navus klausimas, tačiau atrodo, kad e, taryboje bus didelis blokuojantis blokas, blokuojantis tiek migracijos paketą, tiek prieglapšio teikimo paketą, nes dėl krizės, dėl taupimo priemonių valstybės narėse yra didelis pasipriešinimas. Ir jeigu pristatysite komisijos komunikatą, turite žvelgti tikrovį į akis ir pasižiūrėti, kur įmanoma daryti padaryti pažangą. Atrodo, dėl prieglapšio teikimo mm, paketo pada, vyks padaryti šiek tiek pažangos, tačiau abejoju dėl um, migracijos paketo. Taigi ir čia ne viskas priklauso vien nuo mūsų parlamento ir uh, komisijos. Dėkuoju Morės ir dabar ponas Mulderis Albe frakcijos vardu ir prašyčiau nepamiršti laiko. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labai trumpai. skaičiau pono Baroso atsakymą į valstybių narių, tai yra Italijos ir Prancūzijos valstybių galvų mm, pareiškimą. Tai ar e, palaikai šiandieną ar ne, man vis dėlto kyla štai koks klausimas. Ar įmanoma fiziškai vėl įdėkti sienos kontrolės Europos Sąjungoje? Na, neįsivaizduoju, kad tai būtų įmanoma tarp Niderlandų ir Vokietijos, nes atsirastų didelis e, kamštis iki Amsterdamo e, nusitiesusios. Kaipgi komisija žiūri į galimybę vėl um, įvesti sienos kontrolę, kaip kad siūlome tame pareiškime. Dėkoju, žalių frakcijos vardu, ponės Argentinė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, turiu komunikato dėl migracijos projektą ir šeštame puslapyje Norėčiau perskaityti e, nuostatas dėl šengino valdymo. Reikia priemonių, kurios leistų e, laikinai ir koordinuotai dėkti kontrolę prie vieno ar kelių vidaus sienos atkarpų. Ir pabaiga pasakyta, kad komisija e, tikrina galimybės įdėkti tokį mechanizmą ir gali pristatyti artimiausių metų pasiūlymą. Taigi, ką reiškia tas artimiausių metų? ką reiškia koordinuota, ką reiškia laikina. Na, politinio pobūdžio klausimas būtų štai koks. Jūs formalavite pasiūlymą dėl e, sezoninių darbuotojų, dėl ECT ir taryboje čia nieko nepasiekta dėl tų klausimų, nes taryba nėra pasirengusi e, patvirtinti sistemas, leidžiantis e, atvykti žemos kvalifikacijos migrantams, sezoniniams migrantams. Taigi Jeigu yra pasiūlymas dėl vidaus sienos kontrolės, be aiškių kriterijų, tai tai sukels krizę. Jūs uh, pristatysite komunikatą kitą trečiadienį ir galbūt galėtume konkrečiai pa, ir kadangi artimiausių metų pasakyta bus pasi, pateiktas atsinkimas pasiūlymas, galbūt galėtumėte nušviesti to pasiūlymo esmę. No Ar yra daugiau norinčių pasisakyti E, frakcijų vardu, jeigu ne, tai tuomet ponė Intvin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai turiu uh, pastabą ir klausimą. E, mane priblaškė tai, kad Prancūzijos ir Italijos raštai. Mm, Italijos ir uh, Prancūzijos vyriausybių vadovams išsiuntė komisijos pirmininkas, o ne komi kompetitingas komisaras, tai tai yra politinis signalas, o dėl sienų įdėgymo tai yra pavyzdžių, kurie tai iliustruoja. Taigi keliu, keliu parlamentinį klausimą dėl šio klausimo ir pastebėjau, kad e, paklausimų skaičius ar e, tų siūlymų įdėkti laikinas sienos patikros kontrolės mm, yra didėjai, nežinau, ar tai pagrįsta ar ne, tačiau, tarkim, e, vienu atveju sienos kontrolė buvo įdėkta popiežiaus vizito Maltoje e, metu, o kita vertus ir, pažiūrėjau, NATO viršūnės atsitikimo metu Portugalijoje buvo tokios kontrolės. Taigi, galbūt kamerystui, kodėl siūloma įdėkti tas kontrolės? kontrolės. Ne, ne, pasitenkiname tokiu atsakymu, kad tai nacionalinio saugumo klausimas, todėl tai įslaptinta. Tai ir tas vadinamas peer review ar kažkokia kita peržiūra. Manęs tai neįtikina. Ir nesu įsitikinusi dėl to, kad e, šiuo konkrečiu atveju yra pagristas laikinas sienos kontrolės įvedimas. Pone Keller. Ar norėtumėte pasisakyti? Dėkoju. Na, pritariu tą kritiką ir skeptiškumui, kuris buvo išsakytas prieš mane. Ir tiesąkant, turiu labai daug klausimų. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, kad neturėsite tokio mechanizmo ar priemonės komisijos rankose, nes tokiu būdu komisija galėtų e, specifiniais atvejais panaikinti vesti sienos kontrolinį. Tai būtų veik, tai, kas siūloma dabar, yra tarp valstybinio pobūdžio priemonė. O jeigu komisija norėtų tokios priemonės, tai kaip, ką, kokiais atvejais, kas yra tai skirtinė situacija ir kaip priversite valstybės narės atlikti sienos kontrolę, ar tai būtų kontrolė tik iš vienos sienos pusės ar iš kitos, ar teritorinių požiūrį ta kontrolė bus ribota, ar jūs norite visą Europos Sąjungą panaikinti visą tai, man tai neaišku. Ir ar taip pat tai reiškia, kad dabar turimas mechanizmas, tai yra, kad valstybės narės e, išskirtinio atveju gali pradėti vykdyti e, sienos kontrolę, ar tai netveria galimybę valstybėms narėms. Tas pats pasakytina ir apie lizu, vizų ir liberalizavimo panaikinim, e, režimo panaikinimą. Na, tarkim, jeigu dabar teigiama, kad per nelik daug žmonių atvyko, reikia panaikinti vizų liberalizavimo mm, režimą. Kas turi primti tokį sprendimą? Dėkuoju, pane Sipil. Man kyla klausimas, kodėl mes dabar kalbame apie Šengeno teisyno atnaujinimą. Man, e, mane stebina seka pati laikotarpis. Matome, kaip du valstybių vadovai, Barliskonis ir e, Sarkozy, elgėsi taip, tarsi Europas nesugebėtų kontroliuoti savo sienų. Ir ir tarsi, ir tai, ir tarsi e, teigiama dabar e, dirbtinai sudarytas įspūdis, kad e, nesugebama sustvarkyti su migracijos rautais ir dirbtinai sukurtos diskusijos ji, tiesą sakant, tai ne Šengeno verdvės problema, o tai yra dviejų vyriausybių vadovų problema, kurie nesugeba dalykiškai išspręsti problemą ir nori nukreipti dėmesį e, nuo kitų dalykų ir galbūt nori daugiau lėšų iš ES iš kitur. Jeigu dabar kalbam apie tai, kad E, kalbama, kad reikia daugiau kontrolės, tai galbūt kalbėkime apie tai, tačiau, bet tos kontrolės nesukliudys studentams, kvalifikuotams darbuotojams, ne, jos sukliudys neturtingiams žmonėms norims atvykti į Europą. Tačiau neturtingų žmonių reikia Europos Sąjunga. Viso Europos Sąjungoje e, nelegaliai dirbantys žmonės yra ne kažkokie aukštos kvalifikacijos uh, vadybininkai. Ne, tai yra žemos kvalifikacijos arba belikvalifikacijos atvykę žmonės, žmonės, kurie dirba tuo metu, jeigu kažkas nori juos įdarbinti. Bet tai ne Schengeno erdvės problema, o tai yra darbo rinkos ir socialinių klausimų problema. Taigi dabar turint galvo tai, ką čia dabar e, suvaidino Europos visuomenės Sarkozy ir Berlusconi, Tai yra siūlymas peržiūrėti Šengeno teisyną, man rodos, tai yra visiškai neteisingas signalas, nes signalas neteisingas tiek ir e, mūsų visuomenės atžvilgių, nes tokiu būdu kurstomas nepagristos baimės, bet ir Šiaurės Afrikos e, valstybių atžvilgių tai yra nepagrista. Dėkuoju, pon Dabar paprašysiu e, sureaguoti komisijos atstovų išklausius e, komiteto narių pasisakymą ir paprašyčiau sureaguoti į išsakytas pastabas. Uh, the... Ačiū už jūsų kritinės pastabas, įdomus, įdomius pasiūlymus e, bendrame kontekste. Noriu tik paaiškinti, kad balandžio mėnesį tarybai pristat, e, įsipareigojame parengti e, trumpalaikį komunikatą ir e, ilgalaikį komunikatą. Dabar siūlomas komunikatas nėra išsamus, tačiau nors visų detalių ir nėra, tačiau apie tam tikrus trūkumus jame yra kalbama. <clears throat> Yra dar ir kitas komunikatas rengiamas, tačiau kol kas yra neaišku, kada jis bus patvirtintas ir paskelbtas. Ir tai yra politinio pobūdžio komunikatas, kuriame yra prašomas pasirinktas arba siūlomas požiūris e, pritaikant e, migracijos aspektus prie naujos realybės, ten yra sprendžiami klausimai susijęs su laisvų judėjimu, su mūsų pozicijom, su partnerių atžvilgiu. Todėl negalim suteikti e, dabar išsamios informacijos arba pristatyti naujų siūlomų mechanizmų, nes kai mes išklausysime tarybos ir parlamento nuomonę, sužinosime, ar tokiai pozicijai yra pritarimas ar ne. Ir tada pateiksime jau galutinį pasiūlymo variantą. E, politiniai komunikatai. Politinis komunikatas yra rengiamas, e, kuris yra skirtas ilgesniam laikotarpiu ir Europos vadovų taryba virželio mėnesį. Šis klausimus taip pat svarstys, galbūt ir e, specifinius dalykus svarstys, galbūt vadovų taryba turės tam tikrų pasiūlymų, kaip susitarti dėl prieglopščio sistemos. Tačiau taip pat bus patvirtintos tam tikros politinės gairės Ir būtent toks yra šio komunikato tikslas ir nieko daugiau. Taigi mes norėtume tokią pirminę viziją pristatyti, kuri atsižvelgtų į įvairius aspektus ir e, e, kurio būtų svarstama apie tai, kaip geriau valdyti šią bendrą laisvę, saugumą ir teisingumą erdvę. Žinoma, mes galime sutarti arba nesutarti dėl pasirinkto požiūrio, galime kritikuoti, tačiau tokia yra dabartinė padėtis. Grįžtant prie atskirų klausimų, pradėjus nuo pono Koelio. E, jeigu jūs išreiškite susirūpinimą dėl įvažiavimo ir išvažiavimo sistemos ir kaip geriau reikėtų pašalinti dabartinius trūkumus, aš pritariu jūsų minčiai. Todėl aš siūlome ne teisės akto projektą, tačiau tokį politinių gairių dokumentą, kuriuo būtų uh, užtikrinta e, tam tikra peržiūra, būtų užtikrinta tam tikra kolektyvinė nusavybė, būtų apsispręsta dėl technologijų, kurias reikia naudoti, taip pat asmens duomenų apdarojimui, būtų užtikrinta tam tikra uh, įvairių nuomonių pusiausvyrą ir todėl mes ir siekime diskusijų su parlamentu, su taryba, su kitais interesuotais subjektais dėl bendradarbiavimo Šengeno erdvėje. Aš kalbu apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių, o ne apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, taip kaip vizų kodekse yra aprašyta, nesiekiant suderinti E, e, taisyklės ir susitarti dėl daugkartinio važiavimo vizų naudojimo, siekiant sumažinti reikiamų užpildytų dokumentų skaičių, biurokratinę naštą. Tai yra techninio pabudžio klausimai, tačiau labai svarbus žmonėms. Pavyzdžiui, komunikacijų centro veikimas yra labai svarbus, nes Turkijos piliečiams yra labai svarbu, ar jie turi keliauti, siekdami gauti vizą į e, Stambulą ar Ankarą, ar gali šalies viduje turėti tam tikrus vizų išdavimo centrus, kur jums nereikėtų toliau, toli keliauti. Šengeno erdvė tikrai e, turi simbolinę reikšmę ir aš pritariu šiems e, teiginiams. E, manau, kad komisijos narė Malstrom jums galėtų geriau paaiškinti politinius aspektus, tačiau aš galiu pasakyti tiek, kad mes siekiame, kad būtų galima visiems kartu ne vienašališkai priimti svarbius sprendimus. Kol kas valstybė narė gali informuoti komisiją arba kitą valstybę narę, kad remdamas nacionalinio saugumo aspektais e, ji nusprendžia vėl įvesti e, pasienio kontrolės priemonės ir toks sprendimas netgi negali būti apskūstas teisingumo teismui. Čia mes e, dabar gyvename tarp vyriausybinėmis, tarp vyriausybinio bendarbiavimo sąlygomis. Mes norime pakeisti sistemą, kad būtų galima kolektyviai nuspręsti, ar e, pateisinti, nepateisinti laikiną arba ilgesnį pasienio kontrolės įvedimą atskirose valstybėse narėse. Tas pats galioja ir šiandien erdvės vertinimo sistemai. Dabar ta vertinimą atlieka ekspertai, dalyvaujant komisijai, taip pat atitinkamai priimant sprendimus dėl šiandieno erdvės plėtros, tačiau galtinis sprendimas yra vienbalsiai priimamas valstybių narių, todėl mes ir siūlome įvesti naują straipsnį ir remtis tuo pačiu požiūriu vadovautis bendrijos metodu ir e, atitinkamai vertinti Šengeno erdvės mechanizmą. Klausydamasis jūsų nuomonių, aš supratau, kad parlamentui kyla tam tikrų susirūpinimų susijusių su svarstamais aspektais ir su tuo, kad vienašališkas valstybinarių sprendimas įvesti pasienio kontrolę netgi negali būti apskūstas šiuo metu teisingumo teismui, taigi ši pozicija sutampa su mūsų pozicija. Dabar prie prieglopščio paketo grįžtant e, iki 2012 metų. Šis paketas turi būti patvirtintas, tai numatytas Stoholmo programoje ir aukščiausių lygių buvo pakartotas šis įsipareigojimas tiek parlamente, tiek taryboje. Manau, kad dabar turime galimybę kadangi vadovų taryboje birželio mėnesį šis klausimas bus svarstomas, perėti prie konsoliduotų, suderintų veiksmų ir galbūt patvirtinti tam tikrą mm, nutarimų dokumentų paketą, kuriame būtų atsižvelgiama ir e, svarstom, svarstomi įvairūs pasiūlymai bei sprendimai, kuriais būtų sukurta geresnė, integruotesnė, europiškesnė prieglopščių stikimo sistema Europos Sąjungoje. E, mūsų nuomonė dėl kai kurių klausimų mes turėtume pasistengti labiau. E, turiu omenyje e, teisėkuros darbą, o ne apsaugant tam tikras teisės arba numato tam tikrus procedūrinius žingsnius, bet kokiu atveju viską reikia svarstyti ir vertinti kaip vieną visumą ir uh, aptarti įvairias galimybės taip pat ir vadovų taryboje. Tai ne dialogas tarp mūsų ir valstybių narių, tai yra dialogas, kuris vyksta tarp tarybos ir parlamento. Uh, Ir yra labai svarbu, kad prieš pradedant šį klausimą svarstyti tarybai parlamentas jau jį nagrinėja ir e, tikiuosi, kad e, dėl prieglopščio birželio mėnesį bus pateikti konkretus pasiūlymai ir bus pasirinkta tokia problemos sprendimo kryptis, kuri būtų priimtina abiems pusėms. Tai savame suprantama nebus labai lengva, tačiau Europos tarybos lygmenį mes turime pirmiausiai e, apsvarstyti šį klausimą. Tačiau būtų sėtinga įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Europos taryba pritartų Dublino mechanizmo taikymui. E, manau, kad bus pasiūlytas tam tikras politinis požiūris, kaip siekti pažangos šio klausimu. Ar fiziškai dabar įmanoma užtikrinti pasienio kontrolę Europoje? Sakyčiau, kad galbūt ir neįtikėtina, tačiau taip gali atsitikti. Pavyzdžiui, Prancūzija sustabdė kelioms valandoms iš Italijos atvykstančius traukinius, prieš tai informavusi komisija, kad taip elgiamasi siekiant užtikrinti viešąją tvarką, nes e, e, Prancūzija baiminosi, kad tais traukiniais keliauja žmonės, kurie gali vykdyti viešosios tvarkos pažeidimus. Galėtumėte įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu Vokietijos ir Niderlandų pasienyje vėl būtų atnaujinta kontrolė, tačiau teoriškai kiekviena valstybė narė e, turi tokią teisę, gali tai pasielgti ir taip jau buvo elgiamasi, pavyzdžiui, prieš įvairius plataus masto sporto renginius arba kitokio pabudžio renginius siekiant užtikrinti viešoje tvarką komisija gali patikrinti, ar gavo prieš tai tinkamą informaciją ar ne, tačiau dėl turinio nieko negali padaryti, nes tokio sprendimo negalima apskinti, apskūsti teisingumo teismai. Taigi mes manome, kad tai būtų paskutinė, paskutinė šaudo priemonė tam tikrą prasme ir e, tikimės, kad tai nebus pasinaudotas ir, ir nebus sukurtos papildomos problemos. E, trūkdančios veikti bendrai rinkai ir trūkdančios žmonių judėjimui. Klausimas, ar būtų protinga dabar teikti kokią nors kitą pasiūlymą, nežinau. Pasiūlymas yra pateiktas toks, koks e, yra. Ir mes e, neturėtume eiti tik vieną kryptimį, turėtume suderinti du aspektus, pripažinti, kad Europai reikia migrantų, kad reikia su jais elgti E, sąžiningai, taip pat e, pripažinti, kad ES privalo likti patraukli prieglopščio prašytojams, tačiau užtikrinti ir tų prieglopščio prašytojų teisės, patvirtinti atitinkamas taisyklės ir mechanizmus ir daryti tą ne vienašališkai, tačiau e, bendrai kolektyviai. Tai nėra lengva užduotis, tačiau tokia turėtų būti politinė žinia E, kurią parlamentas turėtų e, pasiūsti tarybai. Tiksliau mes norime pasiūsti ir parlamentui, ir tarybai, siekiant politinės susitarimo ir taip siekiant pažangos e, dėl pasiūlymų susijusių su sezoniniais darbuotojais, kitais klausimais, kurie šiuo metu yra blokuojami. Aš manau, kad tarybos veiksmai čia galėtų būti labiau naudingi nei žalingi. Dėl uh, klausimo, kurį šventė komisijos pirmininkas Italijai ir Prancūzijai. Ir noriu pasakyti, kad įprasta tvarka yra tokia, kad jeigu gauna komisija laišką iš valstybės premjero arba prezidento, tai jį dažniausiai atsako komisijos pirmininkas, o ne kompetitingas komisijos narys. E, tai yra nieko neįprasto. Dėl laikino apsaugos mechanizmo užduoto klausimo laikina apsauga kaip jau anksčiau daugelį kartų minėjo komisijos narė Malstrom, jeigu mūsų politinis vertinimas yra toks, kad neužtikrinamos atitinkamos sąlygos, e, tai mes pradedame ne nuo to, e, kad išsiaiškiname, koks yra daugumos santykis, mes siekime išsiaiškinti, ar esame tam tikrų sąlygų, kuriamis remiantis būtų galima spręsti tam tikrus klausimus dėl migrantų iš Tuniso ir jų valdymo mechanizmų. Tai reikia paminėti, kad tie asmenys dėl karo veiksmų arba nestabilumo negali grįžti į savo šalis, tačiau būtų sudėtinga patikėti, kad tą direktyvą būtų galima taikyti įprastiems migrantams atvykstantiems iš valstybių narių, nes tai nėra adekvatus atvejs jeigu mes e, galėtume kalbėti apie tam tikras priemonės, kurios būtų taikomos Maltoje, nes e, e, savame suprantama, kad migrantų skaičius Maltoje nėra toks didelis, tačiau ir Malta yra maža valstybė. Iki šiol mes e, nesvarstėme, ar esame tokių sąlygų ar ne. Šiau kaip daug kartų minėjo komisijos narė Maltrum, šios priemonės dar niekada nebuvo panaudotos, todėl reikia E, kartu apsvarstyti ir remtis ne e, kiekybės aspektais, tačiau e, tam tikrais kitais aspektais, pirmiausiai užtikrinant laikiną apsaugą tiems asmenims ir pasidalinti tenkančią naštą visoms valstybėms narėms. Ir tai turi būti daroma savanoriškais pagrindais, reikia pažymėti. Aš manau, kad dėl klausimo, susijusių su sprendimu pakeisti dabar taikomus mechanizmus Schengeno e, erdvėje, pakeisti sistemą. Aš jau atsakiau, atsakydamas į kitus klausimus, mes pateiksime savo pasiūlymus ir žiūrėsime, kaip juos reaguos e, taryba ir parlamentas. Ačiū ponam servisi už šį pasikeitimą nuomonėmis su frakcijų atstovais ir su atskirais komiteto nariais. Tikimės, kad e, tie susirūpinimai, kurie buvo išreikšti šiame komitete, e, suteiks peno diskusijoms taryboje. Matome dabar, kad e, komisijos vidaus saugumo generalinio direktorato vadovas jau atvyko ir yra pasirengęs e, suteikti mums atitinkamą informaciją. Noriu Jums pranešti, kad e, dabar prasidės uždaras posėdžius, dėkojame ponui Manservisi, linkime jam visokiojopos sėkmės. Yes. Again.